Mes chers collègues. Gerbiami kolegos. Ačiū tiems, kurie susirinko į posėdį. Tęsime savo posėdį. Ir dabar domėsimės farmacinių produktų kainų ir galimybės jų gauti ES skirtumais. Ilgiau nebegaiždama suteiksiu žodį jums, kolega. Ponas Kanavos kalbės. Jis mus pristatys temą ir paskui galėsime prie to klausimo diskutuoti detaliau, nes reikia dėl pasakymo laiko problemų nekils. Prašau. And, um, the... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą dalyvauti posėdyje. Tikiuosi, kad aš padarys, padaręs išvadą sukelsiu šiokių tokių diskusijų komitete ir mes galėsime detaliau pakalbėti apie farmacinių produktų kainas ir galimybės jų gauti ES, skirtumus viso to. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad rodysiu skaidrių savo pasisakymo metu, jas pasitengsiu parodyti greitai. Mes gavome tam tikrą Europos parlamento mandatą, mes parengėme savo dokumentą, kuris prisidėtų prie geresnio supratimo, kodėl farmacijos produktai ir galimybės jų gauti skiriasi Europos Sąjungoje. Mes peržvelgsime skirtumus e, Europos Sąjungoje. Pirmiausia, išlaidos farmacijos produktams, galiausiai kalbėsime apie kainas ir galiausiai kalbėsime apie farmacijos produktus ir mokslo tyrimus. Ir paskui kalbėsime apie tam tikras politinės rekomendacijas, kurios galėtų būti pritaikytos ar nacionalinėme, ar ES lygmenyje. BVP lygis nevienodas ES narėse. Tačiau tai nebūtinai atspindi galimybės gauti vaistus ar skirtumus. Mes kalbėjome apie išlaidas vienam žmogui e, farmacijos produktams. Mes taip pat konstatavome, kad čia taip pat skirtumai yra dideli atskirose valstybėse narėse. Klausimas būtų toks, kodėl tie skirtumai yra atsiradęs. Ir čia turėtume pereiti prie farmacijos produktų kainų temos. Ir čia galime pasakyti pastabą, kad farmacijos produktų kainos gali skirtis. Kalba tiek apie originalius vaistus, tiek apie generinius. Skirtumai gali būti kartais pakankamai reikšmingi. Me, skirtingi metodai yra taikomi analizuojant šį aspektą. Remiantis turimais įrodymais mes konstatavome, kad, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje daug prirašoma yra originalūs vaistai ir skirtumai tarp pigiausių ir brangiausių e, vaistų kainų yra pakankamai dideli, jie gali siekti 25 procentus. Ir e, vienas ir penki tie gali skirti, toks, toks santykis yra kainų skirtumo Europos Sąjungos valstybėse. Kai dėl generinių produktų kainų skirtumas gali būti dar didesnis, kai kuriais atvejais mažesnis. Turime nepamiršti, kad farmacijos sektorius yra tas sektorius, kur sukūrėma daug darbo vietų Europos Sąjungoje. 3,5 procentų pridėtinės vertės gamybos sektorius sukūrė būtent šis sektorius. Tai prisideda taip pat prie mokslo tyrimų plėtojimo. Ir, kaip sakiau, šie skaičiai apima ne tik originalius vaistus, bet ir generinius vaistus. Jų pramonę. Visą tai prisideda reikšmingai prie ES pramonės sektoriaus plėtojimo. Kartais, kaip jau sakiau, tie skirtumai gali būti didesni, kartais mažesni ir tai reikėtų paaiškinti. ES lygmenyje mes turėtume pirmiausia pasižiūrėti į politikas, kurios yra įgyvendinamos valstybių narių lygmenių. Turime pasižiūrėti, kokiais reguliavimo aktais remiamasi, kaip vaistai prirašomi. Ir čia vėlgi egzistuoja e, skirtumai tarp valstybių narių. Daugelį valstybių narių kainos vaisių yra reguliuojamos, yra remiamasi referencinėmis tam tikromis kainomis, o paskui atliekamas vertimas pagal nustatytą metodiką ir taip nustatomos vaistų kainos, kurios, kaip sakiau, yra skirtingos valstybėse narėse. Mes žiūrėjome, kiek kainuoja prirašomi vaistai. Mes taip pat Mes skiriame dėmesio ir vaistų tiekimui, ir e, taip pat tyrėme, kaip elgėsi vaistus prirašantis bendrosios praktikos gydytojai bei vaistininkai. Mes taip pat vertinome ir pacientų vartojančių vaistus elgesį. Pavyzdžiui, e, bendrosios praktikos daktarai e, stengiasi kai kuriais atvejais prirašyti generinių vaistų daugiau. E, kartais vaistininkai yra įpareigoti parduoti generinius vaistus pagal prirašytą receptą. Ar originalius rekomenduojama vaistus pakeisti generiniais. Ir atskiruose valstybėse narėse šiais visais atvejais veikiama skirtingai. Atvejai tampa vienas už kitą įdomesniais, kadangi egzistuoja skirtingi teisės aktai susiję su vaistų platinimo grandinę su didmeninė ir mažesnė prekyba. Nebūtinai būtent vienas ar kitas pardavimo būdas sąlygoja didesnius kas, kaštus, bet kartais taip gali nutikti. Mes e, taip pat pasižiūrėsime į vaistų tiekimo galimybės, į su tuo susijusius kaštus. Taip pat pasižiūrėsime į mokesčių struktūrą, kartais yra taikomas vaistams PVM mokestis, kai kuriuose valstybėse PVM yra nulinis vaistams, o didžiausias PVM yra 25 procentų prirašomiems vaistams. Kai kurios reguliavimo priemonės e, sukėlė problemų kai kuriuose ES valstybėse gauti vaistų. Pavyzdžiui, egzistuoja kai kuriuose valstybėse atskiros technologijos, kuriomis remiantis vertinami vaistai ir jų pridėtinė vertė. Egzistuoja metodologijų technologijoms vertinti. Ta pati technologija kartais taikoma vienoje, dviejose ar daugiau valstybių narių. Mažesnės valstybės narės yra tuo pačiu ir mažesnės rinkos. Tad gerai, e, tai gali atsitikti taip, kad kai kurių farmacinių produktų tiesiog juose nėra. Kai kada tai gali būti susiję su gana brangiais produktais, kai kuriais atvejais su generiniais vaistais, kurie nėra tokie brangus. Tuomet yra e, vystoma užsienio prekybą, stengiamasi atlikti importo eksporto operacijas ir vaistai eksportuojami iš tokių valstybių, kur jie yra pigus į valstybės, kur juos galima parduoti brangiai. 10-20 procentų e, farmacijos produktų gali sudaryti būtent šio pavūdžio kaštai. Taigi galimybės gauti vaistus, kaip jau sakiau, ne visada yra vienodos, taikomi, taikomos pačios variausios schemos, kad reikiamų vaistų nepritrūktų. Dabar, kalbant apie atskirus politi, atskiras politinės rekomendacijas, reikia pasakyti, kad jos gali būti taikomas ir ES, ir nacionalinių lygių. Pavyzdžiui, nacionalinių lygių atsižvelgiama į skirtumus egzistuojančius reguliavimus rytyje tarp valstybių narių. Nes vienur vaistų politika vertinama nuolatos ir vertinamos taip pat investicijų produktyvumas, nes, kaip žinia, į vaistų sektorių investuojamos nemažos lėšos, bet ne visada yra vertinamos atskiros individualios mūsų gyvendinamos priemonės, o svarbu būtų tai daryti. Jeigu dar iki šiol ne viskas šioje linkme buvo daroma, tai būtų naudinga ateityje tai daryti. Ir galiausiai e, įvairios metodologijos ir mokėjimo schemos. Visa tai turėtų būti išanalizuota, turime išsiaiškinti, kokios schemos yra veiksmingos, kokios ne. Ir būtent jos turi būti pritaikytos sektoriams piliečių naudai pirmiausia. E, generiniai vaistai turi būti naudojami plačiau tam, kad būtų galima pasiekti biudžeto naštos palengvinimo, kad vaistai būtų pigesni. Kai kuriuose valstybėse narėse generiniai vaistai yra plačiai prirašomi, kitose valstybėse jau prirašoma mažiau ir tai yra susijęs su tuo egzistuojančių valstybės politikos mišiniu, kuris dėja dar būdingas Europos Sąjungos valstybėms. E, be abejo, stimuliuoti inovacijas šiame sektoriuje yra reikalinga, nes Tos naujovės viena vertus yra e, pragyvenimo šaltinis vaistus gaminančioms įmonėms, kita vertus vaistų vartotojai gali gauti geresnių vaistų, kokybiškesnių vaistų, kurie gali užtikrinti jiems geresnę gyvenimo kokybę. ES lygmenių labai svarbu toliau tęsti pastangas, kurių jau šiek tiek yra, bet svarbu dirbti ir toliau keičiantis gerą praktiką tarp valstybių narių. Aš manau, kad visiems svarbu mokytis mums vieniems iš kitų patirties. Svarbu išsiaiškinti, kas veikia, kas neveikia atskirose valstybėse narėse. Turime ir toliau skatinti biomedicinos inovacijas ES lygmenių. Taip pat svarbu skatinti inovacijas bendrai tač, ir tuo pat metu reikia skatinti, kad ES politikos būtų pasitelktos generinio vaistų vartojimo skatinimui. Ir galiausiai svarbu prekybos ir tie pasižiūrėti, kokia egzistuoja praktika ir paskatinti šioje srityje tyrimus, kad būtų išsiaiškinta, kokia geriausia praktika prekybos laisvės egzistuoja. Galbūt būtų galima e, toliau šiame sektoriuje kurti vieningą rinką, galbūt to nacionalinių lygmenių priimti tam tikrus sprendimus. Pone pirmininką, pone pirmininkė, visada, visada nėra taip paprasta per 10 minučių pakalbėti apie dokumentą, kuris apima tokį didžiulį sektorių, tačiau dokumentas yra parengtas ir aš jį šiek tiek apibūdinau, o dabar džiaugsiuosi galėdamas atsakyti į klausimus. Pirmininkė, ačiū. Ačiū už šį pranešimo apibendrinimą. Tai yra labai turtingas pranešimas, tema, kuri mums labai rūpi. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, kurie to prašė. Pradėkime nuo pono Ošnerhart, prašau. Ja, vielen Dank. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. E, mes patys inicijavome šį tyrimą, šią studiją ir ją paskaičius, panagrinėjus galima suvokti, kokios yra problemos ir kokie įmanomi sprendimai, tačiau norėčiau autoriams užduoti keletą klausimų, kurie mane domina ir kurie man padėtų susidaryti platesnį e, vaizdą apie šitą studiją ir kaip pagrindinis šio, šio tyrimo šaltinis nurodomos kai kurios ankstesnės studijos ir Europos farmacininkų sąjungos e, tam tikra medžiaga. Tačiau nėra medžiagos iš didžiųjų vaistinių prekiautojų ar objektyvių ministerijų šaltinių. Todėl norėčiau užduoti klausimą, kur galima būti rasti tyrimus, kurie, kurių rezultatai būtų kitokie negu šitos studijos, kur yra kalbama apie paraleliai įvežamų vaistų sukeliamas problemas, bei taip pat apie e, padirbtų, suklastotų vaistų problemas ir kad paraleliai įvežami vaistai taip pat galėtų būti rizikos faktorius. Šiuo metu pradžioje Europos parlamentas priemė aiškius sprendimus, kad būtų užkirstas kelias e, patekti į rinką suklastotiems vaistams. Ir kol kas aš e, tų sprendimų nematau jūsų tyrimę. Ir toliau kitas dalykas Skaitant šį tyrimą, galima susidaryti įspūdį, kad visi veikėjai e, tik tai pasipelno nepelnytai, didina kaštus. Bet man atrodo, kad vaistinės ir farmacininkai turėtų aprūpinti vaistais yra toks pagrindinis jų už, uždavinys. Taigi, kaip įsivaizduoja autorius šios studijos, kaip būtų galima pasiekti to, kad visi ES pacientai galėtų gauti geros kokybės vaistus ir galėtų juos įsigyti. Man tai yra svarbiausi klausimai ir manau, kad dėl šių klausimų yra spragos šiame tyrimė. Dėkoju toliau ponė Dagmar Rotberent. Dėkoju ponė pirmininkė. Aš norėčiau priturti kolegą pasakydama, kad aš susipažinau su informacija iš varių farmacinių bendrovių, bet man yra aišku, kad paralelinė priekyba kelia mums didžiausio abejonių. Jeigu mes palyginsime kainas, tai jos visiškai nestebina ir nepatentiniai vaistai taip pat priklauso prie paralelės priekybos temos, taigi mes įsigilinę į šią priekybos rytį, tai galėtume sakyti, kad nuo 5 iki 16 kartų didėja šitų vaistų kaina lyginant su patentiniais vaistais. Aš tikiuosi teisingai supratau, kad mums kuriems yra svarbu sveikatos ir farmacijos reikalai, turėtų rūpėti akademinė diskusija. Jūs kalbėjote, kad šiame sektorėje dirba pakankamai daug žmonių. Aš pritariu Jums, tačiau norėčiau paklausti, ar užimtumo faktorius nėra labiau svarbus ir gaminant originalius vaistus ir mažiau svarbus gaminant nepatentinius, tai yra generinius vaistus. Aš nelabai e, sutinku su jomis dėl to, kad nacionaliniu lygmeniu reikėtų tęsti politiką siekiant labiau uh, vartoti generinius vaistus. Aš manau, kad tai galėtų atsiliepti užimtumui e, vaistų sektorija apskritai. Toj dalyje, kur kalbama apie EHG, ar jūs galėtumėt pasakyti, kaip įtikinti ir kitas valstybės, ne tik Junktinę karalystę, kad jos iš tikrųjų keistųsi gerąją praktiką savo patyrimu vaistų sektoriuje. Taigi, kaip įtikinti valstybės narės, būtent keisis tą gerąją praktiką. Dabar galvokime apie ES lygmenį. Jūs siūlote uh, supaprastinti informacijos mainus ir koordinuoti savo veiksmus. Aš nežinau, kaip jūs tai įgyvendinsite, manau, tai šiek tiek iš fantastikos ribų, iš studijas. Žinoma, būtinybė e, vartoti generinius vaistus yra didelė, tačiau reikėtų uh, prisiminti, kad generinių vaistų nebūtų, jeigu nebūtų buvę e, patentų. Tai faktiškai tie vaistai yra pagaminti, kai patentas e, nebeegzistuoja. Taigi reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tęsti tyrimus, naujų vaistų kūrimo tyrimus, kadangi generinių vaistų, e, vaist, vaistų gamyba pasibaigs, jeigu ne, neliks to šaltinio, iš kurio buvo gaminami generiniai vaistai, tai yra patentinių vaistų. Nieko čia nėra neteisingo jūsų pranešime, tačiau daug kas yra per daug optimistiška gaida surašyta, kadangi valstybės narės yra e, vykdo savo politiką pagal nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą ir jos turėtų koordinuoti savo veiksmus geriau. Karlai Šliterio žodis. Dėkoju už pranešimą. Mane stebina šiek tiek tai, kad farmacijos produktų kainos išaugo nuo 2000 iki 2006 metų valstybėse narėse kai kuriuose ir kodėl jungtinės, kodėl jungtinė karalystėje pasirodė tokia pati tendencija, bet egzistuojanti, kaip, ar, ar buvo sekama tiesiog Europos Sąjungos pavyzdžio, ar kaip čia atsitiko? Nuo 20 iki 50 procentų, kuris atvejais kaštai e, išaugo ir aš manyčiau, kad tik nedidelė dalis to išaugusių kaštų tenka mokslo tyrimams ir naujovių kūrimais. E, Jungtinių valstybių senate apie tai bus diskutuojama. Gegužės 31 dėl vaistų gamybos finansavimo vyks konferencija. Kas norite, prašom aktyviai dalyvauti joje. Mes sprendžiame dėl sveikatos prioritetų ir aišku, finansavimas reikalingas diagnostikai, mokslo tyrimams ir taip toliau ir panašiai, tačiau turi būti paskaičiuota bendra kaina, o kai kurie vaistai, kaip jau sakiau, yra nepatentiniai. E, bet svarbu, kad tie vaistai būtų pigus, kad e, pelnas gaunamas už juos būtų nedidelis ir kad tuo atveju būtų užkirstas kelias vaistų padirbinėjimui. Tiesiog šiame pranešime regis apie šį aspektą visai nekalbama. Noriu išpaklausti, kodėl. Ačiū, Gan Peter Lyzi. <clears throat> Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pritarti tam klausimui, kurį uždavė Horstas Šnelhartas dėl paralelinės priekybos. Ir tai yra priežastis, dėl ko mes norėjome turėti tokį tyrimą. Nes kuomet mes diskutavome apie suklastotus vaistus, e, mes neradome to išeities taško, kas yra tas suklastotas vaistas. Todėl mes e, nusprendėme, kad kol bus toks didžiulis kainų skirtumas, tai e, ta paralelinė prekyba galės mažinti kainas. Tačiau pagrindinis klausimas yra, kas tiesiogiai uždirba iš tos paralelinės prekybos. Tačiau ar nėra ir netiesioginio efekto, ar nėra taip, kad paralelinė prekyba e, sumažina kaštus, ar, ar tiesiog neutralizuojasi visas procesas? ar įmanoma e, viską tiksliai paskaičiuoti, jeigu žiūrėsime tik tą, į tą vieną kelią, bet iš tiesų, juk mes kalbame apie konkurenciją, turime e, apžvelgti visus aspektus. Toliau kitas klausimas, kuris man labai aktualus, tai yra įvairių skirtingų sistemų kaštai. Mes žinome, kad didžiosiose įmonėse dirba labai daug darbuotojų, vidutinėse įmonėse taip pat jų yra daug ir yra labai sunku e, dėrėtis dėl kainų skirtingose valstybėse narėse ir aš nesitikiu, kad pavyzdžiui rytoj mes kažką pakeisime ir jau turėsime vienodas kainas. Tačiau manau, kad e, tie šimtai žmonių, kurie dirba šioje srityje, jie nėra ekonomistai, jie yra farmacininkai ir medikai. E, ir jiems yra iš tiesų sunku dėrėtis dėl kainų iš vienos pusės su firmomis, iš kitos pusės su e, valstybėmis narėmis. Ir čia išauga potencialūs kaštai visuomeniai. Nežinau, aš neradau šitos problemos atspindžių šiame tyrimė, galbūt aš netaip ne, ne, ne įdėmiai skaičiau, galbūt praleidau, bet manau, kad mums reikia sveikatos technologijos svert, įvertinimo. Ir galbūt gali būti, kad pavyzdžiui Švedijoje tas įvert, to įvertinimo rezultatai bus kitokie negu Ispanijoje, nes būtų politiniai sprendimai kitokie. Tačiau jeigu mes suvienytume metodus, tai galbūt e, medikai ir farmacininkai galėtų savo pajėgas skirti tyrimams, o ne daryboms ekonominėms. Dabar norėčiau pasakyti keletą pastabų iš savo valstybės narės. E, Vokietija teisingai yra reitinguojama kaip e, valstybė narė, kurioje yra pakankamai aukštos e, vaistų kainos. Ir, tačiau jūs niekur nesižvelgėte į tai, kad jau metai Vokietijoje yra naujas įstatymas, mes tiesiog bandėme prisiderinti prie Europio, Europos Sąjungos lygmenio. Taigi, ar jūs jau turite duomenų apie pokyčių susijusių su to naujų įstatymu Vokietijoje? Ačiū. Euh, ar yra daugiau norinčių kalbėti, kolegų? Pone pirmininkė, aš turiu klausimą. Mano kolegė Pervanova, jį noriu užduoti, aš jį užduosiu jos vardu. Jie apgailestauja, kad negali dalyvauti šią popietę mūsų posėdėje. Jie mano, kad ši diskusija yra labai uh, naudinga mūsų komitetui. Svarbu, kad būtų suvoktas ryšys tarp atskirų vaistų rinkų Europoje. Viešai, viešai, viešas susikatos sektorių taip pat labai svarbus yra šis klausimas ir jos sprendimai. Bibliografijoje matome daug bibliografinių nuorodų į atskiras atliktas studijas, jūs jas minėjote. Farmacijos pramonė taip pat parengė savo e, studijas, tačiau labai nedaug informacijos yra iš nevyriausybinių organizacijų ir vartotojų organizacijų. Gal galėtumėte detalizuoti labiau šaltinius, kuriais rėmėtės rengdami šią studiją? Ar vartotojų organizacijos, pacientų organizacijos pateikė savo turimą informaciją šiai studijai atlikti? o galbūt buvo pateikta duomenų, bet jūs juos atmetėte kaip menkai patikimus. Antra, būtina turėti bendras gairias tam, kad būtų galima tinkamai įvertinti sveikatos technologijas. Ir tai yra tikrai įdomus aspektas, tačiau lieka užtikrinti, kad sprendimai čia yra priimami nepriklausomai. E, jūs pats, ponė pirmininkė, ir taip pat komisija galbūt turi kokiu nors rekomendacijų šią temą. Trečia, kai dėl kainų skirtumų valstybėse narėse, ypač kalbant apie generinius vaistus, norėjau paklausti, ar jūs įvertinote rinkos dinamiką atskirose valstybėse narėse, nes studijoje matosi, kad kaina, kaina generinių vaistų skiriasi dar daugiau atskirus valstybėse narėse negu patentuotų vaistų kainos. E, vaistų įsisavinimo ir įvairūs kiti parametrai taip pat skiriasi valstybėse narėse. Na ir paskutinis klausimas. Jis būtų susijęs su šešėlinę prekybą vaistais. Jūs sakote, kad reikia tyrimus atlikti detalesnius čia, siekiant išsiaiškinti, kaip galima pagerinti prieigą prie vaistų, e, kaip galima būtų pagerinti mokslo tyrimus. Ir paskutinis klausimas būtų skirtas Europos komisijai. Ar Europos komisija mano, kad šio pobūdžio tyrimai turi būti atliekami? Yra ruošiamasi priimti sprendimus dėl šešėlinės prekybos vaistais. Tai štai, tokius klausimus ponia Pervanova norėjo jums užduoti, o dabar poniai Makevan žodis. Prašau. Norėčiau padėkoti už šią studiją, ji labai įdomi, joje pateikiama daug naudingos informacijos. Man labai buvo įdomu e, girdėti tai, kad labai sunku kontroliuoti, kokios politikos laikosi gydytojai. Pavyzdžiui, aš savo šalyje nuėjusi pas gydytoją visuomet grįžtu su daugybė išrašytų vaistų ir dažnai e, e, sunku išsiaiškinti, ar tiek vaistų reikia, susigaudyti, kurie yra naudingi, kurie ne. Ar jūs pasidomėjote uh, uh, apie amžių, pacientų amžių? Uh, ir pagal tai, kokie vaistai jiems e, pacientams išraiš, išrašomi. Kitas dalykas - tų vaistų galiojimo laikas. Dažnai jie galioja dviejus metus ir kartais e, gydytojai net nežino, kurie vaistai dar e, yra naudojami, kurie nenaudojami, jie tik tai juos išrašo. Taigi šitą studiją. Įdomi yra skaityti, yra daug įdomių dalykų apie valstybių narių kompetencijas. Ar jūs taryboje aukšto lygio darbo grupėse aptarėte šiuos klausimus? Tačiau kokia situacija mažose valstybėse? Jos apskritai tiesiog praranda uh, bet kokį žodį, savo žodį rinkose, kadangi jų rinkos yra labai mažos. Taigi čia yra per daug kalbama apie nacionalinius sprendimus, apie tai, kiek išlaidų tenka valstybėms narėms sveikatos apsaugai. Tačiau nors atrodo, kad pacientai gali gauti reikiamų vaistų, bet kai įsigilini pasirodo, kad jų iš, prieiga iš tikrųjų yra ribota tam tikrose valstybėse. Taigi, ka, kam ta studija, kas, kokia nauda iš jos? Ačiū. Regis daugiau niekas nenori kalbėti iš kolegų, gal Europos komisijos atstovai norėtų tarti žodį. Pone Laura Nistor, prašau. Good afternoon, ladies and gentlemen. So I'm... Aš vadinuosi Laura Nyston, atstovauju komisijai Enterprise, tai yra įmonių direktoratui. Teisingai buvo pasakyta, kad e, šis rytis yra valstybių narių kompetencija, tai yra sveikatos apsauga. Tačiau tai nereiškia, kad ES lygmenių mes negalime nieko nuveiktis. O kalbant apie galimybę įsigyti vaistų, ypač mažose valstybėse. Mes esame sukūrę atitinkamą platformą, kuri leidžia mm, įsigyti vaistų mažosiuose rinkose. Yra įsteigta atitinkama darbo grupė ir toje darbo grupėje dirba įvairių valstybių atstovai, aptarinėja įvairiausias problemas, kurios kyla rinkoje ir bando rasti primtiniausius sprendimus. Iš tikrųjų tai leidžia apsikeisis nuomonėmis, patirtimi ir komisija taip pat rengia įvairiausias studijas, kurios padeda e, spręsti e, iškilusias problemas. Taigi šitokios studijos yra naudingos, kadangi yra juose pateikiami duomenys, yra apibūdinamos svarbiausios problemos, taip pat yra apibūdinamos politikos kryptis. Taigi šitokia studija mums yra naudinga, mes e, teikime didelį svarbą tokioms studijoms ir kitoms studijoms, kurios yra rengiamas formacijos e, e, klausimais dėl paralelinės prekybos. Galbūt kolega galėtų daugiau apie ją pakalbėti, tačiau mano manimu, teisingumo teismas vis dėlto laikosi nuomonės, kad paralelinė prekyba neprieštarauja sutarčiai. Tai yra realybė, su kuria turime taikstytis iš tikrųjų būtų naudinga parengti ataskaitą apie tos paralelinės priekybos privalumus ir trūkumus. Tačiau šiuo metu negaliu nieko pažadėti, kad komisija parengs tokią studiją artimiausių metus. metu. Aš tikiuosi jūsų klausimų. Jeigu ne, tai manau, kad atsakiau svarbiausius. Jūs nieko, nieko nepaaiškinote, ne jūsų kaltė. Tačiau aš noriu pabrėžti ir dar kartą pasakyti, kad aš viena iš tų, kuri mano, farm, kad farmacijos e, e, teisėkūra įmonių direktorate iš tikrųjų yra tinkamose rankose. Tačiau jeigu mes perkeltume į kitą direktoratą sveikatos direktoratą, tai reikėtų pasistengti, kad būtų užtikrinta daugiau skaidrumo. Kadangi jūs ne, nekalta, kad situacija tokia, kad nėra jokios kompetencijos, kad nėra parengtas joks teiksis aktas. Žinoma, Sanko direktorato atstovai turėtų atsakyti šios klausimus jūs praradote savo kompetenciją, savo įgaliojimus ir rengdami tokias studijas ir ataskaitas tiesiog išvaistote laiką ir išteklius. Žinoma, tai, kas dabar vyksta, ne jūsų kalti, tačiau, žinoma, tai e, tuo turėtų užsiimti Sanko. Ir žinoma, reikia vieną kartą apsišluoti savo namuose. Ačiū, panas Kanavos. Gal galėtumėte atsakyti užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už totus klausimus, už komentarus, kuriuos išgirdau iš garbių parlamentarų. Leiskite šį beitą paaiškinti, kiek galėsiu. Juolab, kad vaistų prirašymo mechanizmas visur yra pakankamai sudėtingas. Na, daugelis suinteresuotų asmenų ir struktūrų čia turi savo nuomonę. Aš tiesiog pabandžiau klausimų sugrupuoti ir pabandysiu atsakyti į klausimų ar komentarų grupės. Man regisi, kad Tris klausimų blokus galėtume išskirti. Vienas iš jų būtų susijęs su paralelinė vaistų prekyba, kitas su sveikatos technologijų vertinimu ir trečias su generiniais vaistais. Aš taip pat dar užsiminsiu apie vaistų per nelik gausų prirašymą ar nepakankamą prirašymą. Ir pabandysiu pateikti savo viziją, savo perspektyvą, o paskui uh, jūs galėsite įvertinti, ar ta mano asmeninė e, nuomonė jums yra kiek įdomi ar ne. Norėčiau pasakyti, kad e, interesai bet kokiu atveju turėtų būti skelbiami. Taigi sulaukime klausimo pirmiausia iš štai priekyje sėdinčio parlamentaro iš Vokietijos dėl vaistų pasienio prekybos ir galimybės gauti vaistus. Tiesiog nepamirškime matyti visumą. Mes žvelgiame į pramonę, kur jis sukuria apie pusę procentų ES BVP. Palyginimui galime pasakyti, kad kitose studijose rastumėte kitokių duomenų, jeigu rastumėte. Studijose galite rasti duomenų, kad valstybės narės sutaupo labai nedaug už paralelinės vaistų prekybos. Tačiau darbas tyriamasis vyko 5, 6, 7 metus, daug kas pasikeitė per juos, mes matome, kad kūrėsi vaistų prekybos patys įvairiausi modeliai. Mes žiūrime, kaip kūrėsi farmacijos sektorius jo tinkl, ir, ir tinklai farmacijos. Mes um, e, žiūrime į tai, kokiu vaistų trūksta, kaip tą trūkumą būtų galima užpildyti. Tad mano perspektyva būtų tokia. Turime žvelgti į tai, ko, kiek potencialiai lėšų šiame sektoriu būtų galima sutaupyti. ir vaistų, turime vertinti, kiek paralelinė vaistų prekyba gali sukurti problemų. Jeigu vyksta paralelinė vaistų prekyba, tai tuomet nėra. Tai tuomet, tai, tai nereiškia, kad jokių vaistų niekada netrūksės. Kai kurie žmonės gali, pavyzdžiui, ir savo sode vaistus pasigaminti, kaip sakoma. Potencialiai lengviau yra turėti tam tikrą svertą. Tuo atveju, jeigu vieno ar kito vaistų neliktų, gerai yra turėti atsarginių variantų. Kai kuriais atvejais ši pralinė vaistų prekyba gali būti naudingas dalykas. Mano požiūris būtų toks. Paralelinė vaistų prekyba ir jos keliamos problemos dažnai yra pernelyg perdedamos. Kai dėl sveikatos technologijų vertinimo. Mes vertiname vaistus atskiruose valstybėse narėse. Man įdomu yra tai, kas atspindėta pranešime. Valstybės narės skirtingai vertina tuos pačius faktus dėl vaisto vienose valstybėse vieni ar kiti įrodymai, konkretus įrodymai dėl vaistų priimami palankiai, kitose tokie įrodymai nėra vertinami palankiai. Taigi tas pats vaistas e, atskiruose valstybėse narėse gali būti vertinamas labai skirtingai. Mes sutarėme e, dėl to, kaip vertinti naujas technologijas. E dar turime dirbti šio klausimu ir tartis, kaip įvertinti tas naujas technologijas ar, nau, ar, ar inovacijas vais, vaistų gamybos rytyje. Tai turėtų būti vis dažniau daroma ES lygių. Yra jau ES lygių tam tikrų iniciatyvų. ES, pavyzdžiui, sveikatos technologijų vertinimo projektai yra plėtojami. Ir aš manau, kad tie projektai tęsis artimiausiais metais, aš bent jau to tikiuosi. Geriausios praktikos apsikeitimas būtų irgi tas dalykas, kuris būtų ypač naudingas visoms šalims. Yra tokių valstybių narių, kurios ima pavyzdį iš kai kurių kitų valstybių narių. Technologinių, pažiūrėjų, pavyzdžiui, požiūrių ar kitais. Kai dėl generinių vaistų niekas nesiginčia, kad generiniai vaistai yra pigesni ir kad e, jų, juos naudojant galima nemažai sutaupyti. Pramonės politika ir generinių vaistų skatinimo politikos turi būti paralelios, viena kita papildančios. Kai dėl darbo vietos, vietų kūrimo požiūrių. Reikia neužmiršti, kad svarbus ne tik pats vaistų gamybos procesas, nes pats vaistų gamybos sektorius nesukuria tiek daug darbo vietų, kiek, pavyzdžiui, mokslo tyrimų sektorius. Nes, kaip jau sakiau, šiame sektorio mokslo tyrimai yra labai svarbus, nes būtent čia sukuriama daugiausia darbo vietų. Aš taip pat nematau, kodėl būtų negalima skatinti vartoti vaistų, kurie yra generiniai vaistai, kurie yra pigesni, tuo pat metu skatinant naujovių kūrimą. Nes e, kainų efektyvumas taip pat yra svarbus dalykas. Kuo galėtume tikėti ir kuo neturėtume tikėti. Manau, kad duomenų yra daug, informacijos yra daug. Dėl pramonės ar atskirų politikų tinkamumo ir tobulumo. Ir pavyzdžiui, nuo 20 iki 50 procentų, sako, išaugo vaistų gamybos uh, kaštai. Ko gero, taip, taip, tai yra nemenki skaičiai. Tačiau neužmirškime, kad gali būti tas padėjimas ir šiek tiek didesnis, kadangi Europos Sąjunga prašo per atskiras programas prisidėti prie vienų e, ar kitų vaistų gamybos per mokesčius. Taigi ES mokesčių kuriejai nacionalinių lygmenių ar ES lygmenių prisideda prie šios sektoriaus plėtojimą. Tai štai. Tai ir yra susiję su klausimu dėl premijų fondo. Kitaip tariant, kyla klausimas, kaip mes turime skatinti inovacijas Europos Sąjungoje. Aš remčiau tokį dalyką susijusiu su tokio fondo sukūrimu. Manau, kad inovacijų modeliai turi būti atviresni. Ir gamintojai, ir valstybės narės turėtų pripažinti. kad būtina dirbti toliau šią linkmę, ponas Lyzė minėjo apie atskirus dalykus valstybėse narėse vaistų sektorija kovo pabaigoje buvo paskelbta tam tikra informacija, kuri dabar jau yra pasenusi. Nes buvo remiamas informacija, kuri galiojo prieš porą metų. O dabar tema keičiasi, nes matome, kad kainos pasikeitė, tyrimų rezultatai pasikeitė. Ir tai turėjo įtakos generinių vaistų kainai. Mes galime tikėti įrodymais, kurie buvo surinkti kuo patikimiausių būdų. Šioje politikos rytyje galime reikšti skirtingas nuomonės. Matau, kad sprendimų prieimėjai parlamentarai irgi gali susidaryti savo nuomonę apie tai, kas šiame sektoriuje vyksta. Sektoriaus dinamika. Tai yra svarbus dalykas. Ir manau, vieną dokumentą šio viso klausimo apriepties sudėti neįmanoma. Na taip, čia tenka kalbėti apie kainų formavimo dalykus, apie kiekius, apie e, e, įvairius kitus dalykus, kurie rūpi visoms valstybėms ir ypač mažoms. Jūs, ponė pirmininkė, uždavėte klausimą dėl mokslo tyrimų. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikia suprasti tai, kad reikšmingas darbas buvo atliktas ir šioje srityje. Procesas yra dinamiškas, tiesiog turime ir toliau dirbti skaidriai, siekdami didesnės naudos visiems piliečiams. Aš seniau buvau vieno iš dokumentų parengto anksčiau autorius, dirbau prie šio dokumento, matome, kad dinamika keičiasi kasdien. turime žvelgti ne į tą perspektyvą, kurią savo prieš keletą metų, bet turime savo perspektyvą ir savo matymą nuolatos atnaujinti. Aš tikiu, kad Europos komisija ar e, Sanko ar e, įmonių direktoratas dirba jiems tenkantį darbą. Jie stebi padėtį. Pavyzdžiui, prieš 10-15 metų valstybės net nekalbėjo apie tai, kad reikėtų keistis geriausią praktiką ar net tarpusavį diskutuoti šiais klausimais. Dabar matome, kad tai vyksta. Tiesiog valstybės turi toliau bendradarbiavimą tęsti ir pačios savotiškai e, nuspręsti, kur sprendimus geriausia priimti kartu, kur ne, kokie sprendimai veikia, kokie ne. Taigi Komisija čia suvaidino reikšmingą vaidmenį, nesumenkindama to, ką jūs įnešite į šią diskusiją. Daug klausimų, ponė pirmininkė, tačiau aš tikiuosi, kad daugmaž būsiu atsakęs į visus tos klausimus, kurių sulaukiau per šias 25 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, už tuos išsamius atsakymus į vairius klausimus, kuriuos jums uždavėme. Ačiū už puikų pranešimą už paaiškinimus, kurių sulaukėme šią popietę. Dėkoju. Matau, kad kolegos tikrai susidomėja. Dėkoju Europos komisijos atstovams už patikslinimus, nors galiu tik prisidėti prie to, ką sakė kolegė Rodberint. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Karlas Šliteris vadovaus dabar posėdžiui. Perdodu jam žodį.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 Yes, uh, so Taigi pratesime posėdėje. Posėdė kitas darbuotojas klausimas yra pranešimo pristatymas. Tai yra ECDC atstovas, tai padarys. Mač Pringle, šios, uh, šio kontrolės centro direktorius. Dėkoju kad jūs atvykote ir tikiuosi, kad grįžtė namo, kadangi vulkano debesys e, plinta link Švedijos. Taigi mes turime daug variausių klausimų, daug skirtumų valstybės narėse, taigi pakalbėkite. Aš tikiuosi, kad pavyks man grįžti į Stokholmą šiandien. Aš žinau, kad Europos parlamentas labai domisi hepatito B ir C klausimų. Man labai malonu pakalbėti apie šią temą. Taip pat aš žinau, kad yra parengta deklaracija 2006 metais, kurioje komisija yra raginama pateikti e, rekomendacijas dėl globalios peržiūros. Taigi komisija prašoma imtis veiksmų. Hepatitas B e ir C yra tos lygos, apie kurias turi būti informuojamas mūsų centras, tai ECDC. Ir mes esame sukaupę labai daug duomenų. 2007 metais mes parengėme situacijos aprašymą, situacijos susijusios su hepatito B ir C plėtimu. Periodas e, apimė 25 metus iki 2004 metų, o dabar mes kasmet atnaujiname šią informaciją. Žinoma, bet ta informacija nėra pakankamai išsami, nes visada iškyla klausimas, Jeigu lyga pradeda plisti, tai mes tuomet klausime, kodėl taip įvyksta. Ar dėl to, kad gydytojai atkreipia didesnį dėmesį į šias lygas, ar iš tikrųjų jos labiau plinta. Ir todėl labai nelengva nustatyti pagrindinius tokio plitimo faktorius arba priežastis. Todėl mes pasitelkime ekspertus ir bandome su jais aptarti, kaip konkrečiai įvertinti šitų lygų poveikį. Ir žinoma, bandome pasirinkti tam tikrus variantus. Žinoma, poveikis yra e, didžiulis, kadangi tūkstančiai žmonių susirga e, šiomis lygomis, o po to jie susiduria su ceroze arba susirga vėžiniais susirgymais. Taigi yra didelių skirtumų valstybėse narėse pagal tai, kiek šitos lygos yra išplitusios valstybėse narėse. Taigi skirtumai tarp valstybių narių egzistuoja ir taip pat egzistuoja skirtumų tarp pažeidžiamų grupių. Tai atsispindi mūsų ataskaitoje. Pavyzdžiui, hepatito C atveju reikėtų pasakyti, kad šita lyga plinta tarp narkotikų, kus švirkštančių asmenų grupių. Norėčiau pasakyti keletą žodžių, kaip mes bandome kovoti su šiomis lygomis. C hepatitas gali būti įveiktas e, e, skiepijant, skiepai yra išrasti prieš 20 metų ir jie yra taikomi labai sėkmingai, yra veiksmingi ir šita infekcija iš dešimties e, atvejų tekančių, te, te, tekusių dešimčiai tūkstančių asmenų 2004 metais dabar sumažėjo labai ženkliai. Taigi narkotikų vartotojai yra ta svarbiausia rizikos grupė, kuri gali susirgti B ir C hepatitu. Europos narkotikų ir priklausomybės likų centras kartu su mumis parengė e, gairias, e, siūlydami atitinkamus veiksmus. Tie, kas susirga hepatitu C, gali būti išgydomi, o e, sergantieji hepatitu B gali būti sėkmingai gydomi. Todėl visada iškyla klausimas, ar atsiperka investicija. Jeigu pacientas susirga, tai natūralu, kad jam reikia užtikrinti gydimą, tačiau gydimas yra e, brangus ir dėl šių priežasčių yra, yra įgyveninamas e, projektas, pagal kurį bandoma e, aptarti uh, uh, aptarti patikros metodus ir suformuluoti svarbiausias tos patikros problemas. Mes bandome, bandysime pabaigti šį projektą, projektą kitais metais ir m, mm, tikimės e, pateikti valstybėms narėms tam tikras priemonės, pasiūlymus dėl to, kad būtų įgyvendinama ta patikros programa. 2012 metais ir vėliau mes toliau plėtosime e, ekspertų tinklą, siekdami sukurti hepatito, hepatito B ir C prevencijos e, priemonės. Mūsų prioritetas yra uh, uh, užkirsti kelią uh, šios lygos uh, uh, perdavimui iš motinos uh, vaikams. Reikėtų konstatuoti, kad vis dėlto yra keletas valstybių, kurios net lieka tokio rutininio patikrinimo, motinų patikrinimo ir dėl jų galimybės užkrėsti hepatitu B savo vaikus. Mielai atsakysiu jūsų klausimus ir klausysiu pasiūlymų. Okay, well, uh, with... Ačiū. Laslo Vensel iš tarybos regis dalyvauja mūsų posėdį. Ar norėtumėt kalbėti? Köszönöm, elnök úr. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie Vengriją kaip pirmininkaujančią valstybę, tai aš esu darbo grupės atsakingos už visuomenės sveikatą vadovas ir tikrai džiaugiuosi, kad pakvietėte mus į šitą posėdį. Pranešimas buvo labai įdomus ir dabar iš savo darbo grupės pozicijų norėčiau pasakyti keletą pastabų. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, suvokia kokia, e, kokias sudėtingas problemas gali sukelti hepatitas B ir C. Ir mes labai vertiname Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro veiklą šioje srityje. Taip pat mes suvokime, kad reikia nuveikti dar daugiau, kad būtų išspręstos visos problemos. Kalbant apie Vengrijos e, kaip pirmininkaujančios valstybės programą, jūs žinote, kad mūsų galimybės yra labai ribotos ir mes turėjome nustatyti keletą prioritetų, į kuriuos turėtume koncentruoti savo pirmininkavimo laikotarpiu. Ir mes išskiriame keturias sritis, kuriuose turėsime e, priimti tarybos išvadas. Ir EPSCO tarybai mes norėtume pateikti keturių e, išvadų projektus. mūsų požiūris yra e, atsižvelgti į kiekvienos lygos specifiką, kalbant apie visuomenės sveikatą. Ir taip pat ypatingą dėmesį mes norime skirti vaikų apsaugai nuo lygų, vaikų e, skiepijimui. Ir būtent šioje srityje norėtume pateikti tarybos išvadas. Mes manome, kad prevencinis e, vaikų vakcinavimas yra tikrai aktualus dalykas ir, ir vaidina vis svarbesnį vaidmenį Europos Sąjungoje ir Vengrija šioje srityje yra surinkusi tam tikros patirties, todėl būtent mes ir nusprendėme renkti išvadas šią temą. Jeigu taryba, ministrų taryba pritars šioms mūsų išvadoms, tai tuomet mes e, tuo tekstu norėtume pareikalauti uh, paskatinti valstybės narės daugiau veikti vakcinavimo srityje ir norėtume e, skatinti bendradarbiavimą šioje srityje tarp valstybių narių. Taip pat mes manome, kad mes galime pasiekti tam tikrų teigiamų rezultatų šioje srityje ir būtent tie rezultatai prisidėtų prie to, kad mes galėtume geriau kovoti su hepatitu B ir C. E, hepatitas B ir C e, šio, ši lyga konkrečiai neįtraukta į pirmininkaujančios valstybės programą, tačiau netiesiogiai mes galėtume prisidėti prie to, kad būtų paskelbta kova šiai lygai. Dėkoju ir laukiu jūsų klausimų. O dabar Dagmarai Rodmeran suteiksime žodį. Dėkoju, aš paskaičiau, kaip vadinasi šis punktas mūsų darbo atvarkė. Dabartinės iniciatyvos dėl kovos su hepatito tipais A ir C bei ateities pasiūlymai. Aš norėčiau pakalbėti apie tuos ateities pasiūlymus. Man atrodo, vienas iš esmi, viena iš esminių priežasčių, kodėl buvo įsteigta Europos lygų prevencijos ir kontrolės, e, kodėl buvo įsteigtas šitas centras, e, buvo e, kova su užkrečiamomis lygomis. O dabar Vokietijoje susidurėme su didelė banga tam tikro žarnyno viruso ir gali, tas virusas gali pereiti ir į kitas valstybės narės. Taip pat reikia kalbėti ir apie hepatito A ir C virusus. Ir todėl norėčiau paklausti, ar Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras įsteigė kažkokią atskirą darbo grupę dėl to žarnyno viruso. Ir e, kadangi dabar tas žarnyno virusas labai plinta ir yra daug žmonių gydomų reanimacijoje, nes jiems grėsia inkstų funkcijos sutrikimas ar nepakankamumas. Tai mes dabar kalbame apie lygą, kuri atsirado prieš tris ar keturias dienas ir būtent dabar ECDC galėtų pradėti veikti, aktyviai veikti. Dėkoju toliau Marina Janakakis. Thank you cow, chairman. <laughs> um, just to, to... Dėkoju. Turiu du klausimus. Pirmiausia, ačiū už jūsų vadovaujimo centro pristatymą. Tai yra ta organizacija, kaip tik, kuri kaip tik ir turėtų rinkti duomenis ir stebėti, kur yra problemos. Mes jau atlikome panašias, panašų stebėjimą um, kitose srityse, kur panašios struktūros rinko uh, duomenys. Turime likti aktyvus. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie valstybės narės, kuriuose uh, hepatitas B ir C, sako kalbėtoja, paplytė skirtingai. Ar tai yra dėl to, kad samoningumo lygis valstybėse narėse yra skirtingas, ar uh, sveikatos apsaugos struktūros labiau domisi šitais dalykais, todėl daugiau atvejų pastebėta. Ir dar, ar yra pastebima, kad tarp valstybių narių e, iš vienos į kitą šis virusas plinta? Ar vykdomos kokios nors stebėsenos programos? Nes stebėsenos proceso metu galime pastebėti, kokios su kokiam problemom susidurėma, ar egzistuoja sveikatos draudimas, ar sveikatos draudimas užsima šią sritimą. Ką jums pavyko rasti šioje srityje? Ar pritartumėte tam, kad bendrai kalbant, jūs pritartumėte už tokį dalyką kaip stebėsenos programos susijusios su infekcinių lygų stebėjimu? Dėkuoju. Elisabeta Lukaševska gali klausti, prašom. Dėkuoju. Ačiū už pateiktą informaciją. Turiu du klausimus. Jūs nepateikėte kai kurių duomenų. Ir norėčiau paklausti. Kiek dominuoja infekcinės lygos tarp tų minėtų hepatitų? Jūs minėjote skirtumus tarp atskirų valstybių narių. Jūs sakėte, kad hepatitai yra labai aktuali problema, reikia, kad veiktų čia aktyviau valstybės narės. E, minėjote, kad aptikimo technologijos šių lygų yra brangios ir kad ne visos šalis ne, negali sauliaisti tų lygų ieškoti iš anksto, bet aš manau, kad e, tų lygų ankstyvas aptikimas yra pigesnė priemonė negu vėlesnis jų gydimas lygais įsienėjus. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Ačiū. Prašom, kolega. Karin Kadenbach, dėkoju, norėčiau pritarti Dagmarot Berin kalbant apie ateities pasiūlymus, kadangi pirmininkaujanti valstybė paminėjo vaikų skiepijimą norėčiau pasakyti, kad beveik visose valstybėse narėse yra siūlomi skiepai nuo, nuo timų. Ir mes pastebime, kad ES vis didėja susirgymas timais. Todėl aš norėčiau paklausti, kokiu jūs turite ketinimu, ar yra kažkokie duomenis, e, pagal kurios būtų galima nustatyti, dėl ko taip atsitiko, ar tai yra dėl, dėl pačio skiepimo proceso, ar dėl pačių skiepų, dėl pačios vakcinos. Ačiū. Thank you. I have no more members on my speaking list, so I would first give the floor to the Commission and then in the end to the ECDC. Um, so what, I think it's, uh, who is it? It's Safrani? Kas dabar turėtų kalbėti? Safrani? Safrani? John Ryan, prašom jūsų. Dėkuoju už tai, kad galime pasikeisti nuomonėmis šiais klausimais. Hepatito klausimas Europos parlamente yra svarbus ir prie jo grįžtama e, nuolat Ir žinoma, reikia prisiminti 2007 metų parlamente priimtą deklaraciją dėl hepatito C ir taip pat pasaulio sveikatos organizacijos asamblėja atkreipė dėmesį į hepatitą. Taigi dėmesys yra skiriamas pakankamas tam tikroms specifinėms lygoms, kurios, su kuriomis susidurėme tam tikrais laikotarpiais komisija tam tikrą laiką e, nesijėmė veiksmų kovoti su hepatitu C ir buvo apsiribota tik tai stebėsena, kuri apsiribojo hepatitu C ir e, A. Komisija reikalavo iš valstybių pateikti e, ataskaitas tam tikrais etapais apie hepatito A ir C plėtimą. Tačiau ES programa numato įgyvendinti daug įvairiausių o, projektų susijusių su kova su hepatitu, pavyzdžiui, numatyta keistis gerąją praktiką, taip pat e, suformuluoti gairias, taip pat e, numato remti priemonės kovojant su hepatitu tam tikrose rizikos grupėse. Taip pat yra parengtas e, atitikties e, lentelių projektas, e, pagal kurį bus įvertinamos atskiros rizikos grupės tokie asmenys kaip vartojantys narkotikus, įkalinti asmenys ir taip pat įtraukiant asmenys, kurie vartoja pastovi alkoholį. Taip pat yra numatytas ir dar vienas projektas pagal šių metų programą, projektas, kuriems numato uh, hepatito peržiūrą. Taigi yra bandoma taikyti bendrą požiūrį, taikant, e, gyvenant šitą peržiūrą, taip pat įtraukiant ir E, migrantus bei e, nepilnamečius. Labai svarbu pripažinti, kad hepatitas ir toliau kelia didelę grėsmę visuomenės sveikatai ir todėl 2009 metais mes paprašėme ECDC atstovus e, pradėti įgyvendinti projektą dėl hepatito B ir C plitimo sustabdymo labai svarbu pateikti e, mokslinių įrodymų dėl šitos e, lygos plitimo ir taip pat numatyti kontrolės ir prevencijos priemonės. 2010 metais buvo pradėta teikti e, ataskaitas apie situaciją ES, tačiau nebuvo pakankamai duomenų apie lygos priežastis ir todėl nebuvo galima konstatuoti, kad šita peržiūra buvo labai naudinga, kadangi mūsų šitoje e, e lygų prevencijos ir kontrolės centro e, iniciatyva yra imtasi naujų projektų, mes manome e, pasiekti pažangos, tačiau visas tas tyrimas pareikalaus laiko, tačiau kaip ten bebūtų mūsų siūlomas priemonės mūsų manimų remiasi pakankamai solidžia informacija ir įrodymais. Komisija ir toliau, žinoma, tęs savo darbą, prevencinį darbą ir taip pat e, hepatito B ir C e, gydimo veiklą ir ketina šių metų pabaigoje parengti rekomendacijas, kuriuose bus konkrečiai apibūdinamos e, šito hepatito B ir C apraiškos ir bus siūloma pateikti lyginamuosius ir suvienodintus duomenis. Taip pat yra numatyta šiuo projektu skatinti keitimąsi gerąją praktiką, taip pat siūlyti mokymus ir kreipti ypatingą dėmesį į specifines e, gyventojų rizikos grupės. Ir tikimasi, kad e, Birželio 6 dieną taryboje bus priimtos e, išvados dėl vaikų skiepijimo. Ir tai bus iš vien, viena iš priemonių stengiantis veiksmingai kovoti su hepatitu Tačiau, žinoma, mes turime žiūrėti, stengtis išsiaiškinti, kokios tiesioginės sąsajos gali būti nutiestos tarp šitų tarybos išvadų ir konkrečių veiksmų valstybėse nare, narėse. Jūs Čia, jūs, kolegė, iš Vokietijos kalbėjote apie tą staigų dar nežinomos lygos protrukį prieš tris dienas mes e, esame užsakę lygų prevencijos kontrolės centre atitinkamą vertinimą ir kai gausime šio vertimo rezultatus, tada mes galėsime kartu su uh, maisto saugos organizacija imtis atitinkamų priemonių. Įdomu, kiek laiko truks tas rizikos vertinimas. Aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Vengrijai, kuri didelį dėmesį skyrė vaikų skiepijimui. Mums buvo labai malonu organizuoti kartu ekspertų konferenciją. Mums buvo, mes buvom patenkinti ir šios konferencijos išvadomis. Tačiau yra skirtumas tarp vaikų skiepų ir vaikų infekcinių lygų plitimo ir hepatito. Vokietijoje, pavyzdžiui, kiekvieną dieną mes su ekspertais susitu, susita, susitinkame su ekspertais ir išsiaiškiname, kad tik po mes reaguojame e, tik tada, kai valstybė kreipiasi į mus, o šiaip mes stebime situaciją netgi ir savaitgalį, bet žinoma, mes dabar atliekame ir neformalų tyrimą prieš gaunant oficialų prašymą. Vakar šita problema iškilo tik Vokietijoje ir tai reiškia, kad tik vienoje valstybėje ta problema iškilo ir mes turime gauti pirmiausia tos valstybės prašymą pradėti tyrimą kadangi kol kas nebuvo paprašyta skubiai įvertinti riziką. E, ta rizika gali būti įvertinta per 48 valandas, tai mes padarysime iki savaitgalio. Yra ir kitokių pavyzdžių. And we were able to identify a common source in a kind of tourism. Taip pat yra buvę ir įvairių karštinės protrukių tam tikrose turistų uh, lankomuose šalyse ir vietovėse ir tada mes atitinkamai ėmėmės veiksmų ir žinoma bandėme išsiaiškinti, kokia situacija viešbučiuose. Įvairūs visuomenės sluoksniai e, pasižymi tam tikrų polinkių, tam tikroms e, E, lygoms ir žinoma tam tikrose valstybėse e, e, reikėtų atlikti konkretų tyrimą, bet jeigu mes galvosime, kad reikia atlikti bendrą totalinę peržiūrą, tai ko gero yra netikslinga daryti. Aš pasisakyčiau labiau už tikslingą požiūrį už tai, kad mes tikslingai nukreiptume savo lėšas tam tikrą kryptimį. Ir kita vertus, šita peržiūra turėtų būti taip pat atliekama e, pasirinkant tam tikrus orientyrus, tikslus. Svarbu užtikrinti gydimą, identifikavus pacientą. Būtų labai blogu, jeigu užfiksavus lygą, lygos potrukį, mes nesuga, ne, ne, negalėtume užtikrinti gydimo. Taigi šita peržiūra yra skirta diagnozuoti hepatitą ir po to jau valstybės narės turi užtikrinti atitinkamą gydimą. Pane Kalbach. Have... Tadimbach kalbėjo apie tai, kad uh, tymai buvo ta lyga, kurią susirgavo tūkstančiai vaikų, o dabar yra aišku, kad 30-40 tokių susirgusių vaikų turi e, būti gydomi ligonėje. Ir labai gaila, kad e, e, tymus mes tarsi eksportuojame į kitas valstybės, kadangi nesugeba kontroliuoti situacijos savo viduje. Žinoma, atsakomybė tenka valstybėms narėms, bet iš tikrųjų verta e, skambinti pavojos varpais. Mes e, siekiame suderinti veiksmus, kova turi būti bendra, kartu su gydytojais, su socialinės sferos darbuotojais ir taip pat su tėvais. Visus reikia įtikinti, kad e, šita lyga yra labai pavojinga, o vakcinavimas nėra toksai brangus. Ir todėl tai yra pirmiausias kelias. Dėkoju, linkiu sėkmingo grįžimo į Stokholmą. O dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimus, kalbėsime apie bites, saldy temą, bet kartu ir netokia saldi, nes žinome, kad problemų čia yra daug, nes bitės kenčia nuo lygų, mes taip pat turime kalbėti apie žiedatulkės pernešančius vabzdžius. Mūsų pranešėjas yra kas? Ieškau pranešėjos. Julie Girling pristatys savo pranešimą. Prašom. Ačiū. Labai trumpas įvadas. Norėčiau iš karto pasakyti, kad tema yra labai ribota. Ir daug dalykų jau buvo pasakyta, Dabar e, mes tik tai dedame pagrindą tolesnėms diskusijoms. Bandžiau čia apibendrinti daugelį tų iškilusių klausimų. Tų klausimų yra daug. Aš pabandžiau visą tai, e, statutinę informaciją sulyginti su turimais dokumentais. Turime lapkričio mėnesį Europos parlamento priimtą rezoliuciją, paskui gruodį sulaukėme komisijos komunikato, paskui žodinė tarybos rekomendacija buvo paskelbta šio mėnesio 17 dieną. Tad norėčiau pasakyti, kad šis dokumentas dabar tik buvo paskelbtas ir tai buvo dirbama remianti žodiniu sutarimu. Na, nemačiau dar to dokumento paskelbto. Tačiau į jį jau, bu, jau galėjau atsižvelgti. Ir tai atsispindėta mano rengiamame dokumente. E, bičių mirtingumo pranešimas yra labai ilgas dokumentas, užima keletą šimtų puslapių. Turime išsiaiškinti, kodėl bitės miršta, koks yra išgyvenamumo procentas ir panašiai daug kas priklauso nuo sutarimo dėl to, kaip turi būti vykdomi tyrimai. Ir visi susitarti turime dėl tos pačios metodologijos, priešingų atveju duomenys bus iškraipyti ar nelabai teisingi. Noriu pasakyti, kad tema yra daugelypė Nes kalbėtume apie bites, negalime kalbėti apie vieną kažkurį problemos aspektą. Darime kalbėti apie bičių sveikatą. Paskui turime kalbėti apie tai, kas kelia neigiamą poveikį bičių sveikatą. Ir čia faktorių yra daug. Nekantriai e, lauksiu kitų komiteto narių reakcijos į savo dokumentą. Ačiū. Krista Klas yra šešėlinė pradėšėja žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Gerlings už trumpą jos pranešimo pristatymą. Aišku, iš tiesų tokiam pranešime eilučių skaičius yra ribotas ir ne visuomet gali e, išsakyti viską, kas gulia ant širdies, tačiau komisijos dokumentas pamini daug svarbių aspektų ir manau, kad mūsų e, intencijos yra svarbios. Mes turime suvokti, kad e, bitės yra labai svarbus naminis gyvūnas, be jų e, žmonės galėtų ne, e, negalėtų išgyventi, nes visi naminiai augalai yra priklausomi nuo bičių apdulkinimo. Ir mes žinome, kad vaisių augintojai yra priklausomi nuo bičių ir bitininkų ir jie netgi yra pasiryžę bitininkams mokėti didelius pinigus, kad, kad jų bitės galėtų apdulkinti jų sodus, kad bu, turėtume vaisių. Taigi mes jau prieš dviejus metus atkreipėme dėmesį į, susijusi, į problemą susijusias su bitėmis ir jų e, mirimu, nikimu. Ir atkreipėme dėmesį e, apie tai, kad, e, į tai, kad reikia įtraukti bičių lygas į ES veterinarijos programą taip pat mes turime remti nacionalinės bitininkystės problemas, tačiau dažnai diskusijose yra koncentruojamasi tik tai į specifines e, žemės ūkio problemas, e, į pesticidų naudojimą, tačiau patirtis rodo, kad siekiant pagerinti bičių gerovę ir sveikatą reikia žvelgti plačiau, reikia mąstyti plačiau ir bičių nikimo priežastis yra labai įvairialypės tie įvairūs faktoriai yra tarpusavėje labai susiję ir e, įtakoja vienas kitą ir aišku įtakoja ir tų gyvūnų išnykimą. Ir todėl mes turime kalbėti ir apie ligas, ir parazitus, e, ir taip pat apie tas problemas, kurios susijusios su e, monokultūromis. Jeigu, pavyzdžiui, bitė minta tik tai rapsų žiedadulkėmis, tai jai taip pat iškyla tam tikrų problemų su sveikata, e, yra įtakojama bičių genetiką. Taip pat yra labai svarbu e, tinkamai prižiūrėti bičių avilius, e, tinkamai su jomis elgtis. Ir dažnai bičių problemas sukelia ir ne, nelegalūs pesticidai. Todėl mes turime e, siekti, kad bendradarbiautų ūkininkai, bitininkai ir mokslininkai. Ir ten, kur bitės miršta dėl to, kad yra naudoj, netinkamai naudojami pesticidai, mes turime stiprinti bitininkų ir ūkininkų bendradarbiavimą. Taigi mums reikia labai išsamaus ir koordinuoto požiūrio ir tam čia taip pat reiktų užtikrinti tam tikrų mokslinių tyrimų projektų finansavimą ir po 2013 metų, nes kol kas yra numatytos programos tik iki 2013 metų. Taip pat turime užtikrinti geresnę, e, geresnę galimybę gauti veterinarinius vaistus skirtus bitėms. Anksčiau, e, pavyzdžiui, dauguma ūkininkų būdavo to pačiu ir bitininkai. Ir tą taip pat į tą aspektą taip pat reiktų atsižvelgti. Ir anksčiau dėl tos priežasties, kad dauguma ūkininkų vertėsi bitininkystę, viename kaime būdavo nuo 10 iki 15 bitininkų, dabar jau yra kaimų, kur nėra ne vieno bitininko. E, Ir dabar, e, aišku, reikia suvokti, kad e, bites prižiūrėti nėra taip lengva, tai nėra gyvūnai, kuriuos galima glostyti. Taigi yra, galbūt ir tai yra susiję su tuo, kad bitės nyksta, e, bitės nėra laukiniai gyvūnai, jos yra naminiai gyvūnai, jas reikia prižiūrėti, jas reikia atitinkamai maitinti ir todėl mes turime labai e, vertinti tuos e, bitininkus, e, jų liko nedaug ir ypač nedaug jų tarpe yra tokių, kurie moka profesionaliai e, elgtis su bitėmis. Taip pat turime skatinti jaunimą rinktis bitininko profesiją, kurti kažkokias paskatas. E, taip pat mums reikia E, gairių susijusių su bitininkystės, e, bitininkystė ir, ir bitininkystės lavinimu Europos Sąjungoje. Ir jau prieš dviejus metus mes buvome prieėmę gerų priemonių e, augalų apsaugos direktyvoje, kurios buvo susijusios su bičių išsaugojimu. Ir toje augalų apsaugos direktyvoje e, mes kalbėjome apie atsakingą e, E, pesticidų naudojimą. E, naujoji naujoji leidimų išdavimo direktyva, kuri įsigalios netrukus, galbūt taip pat pagerins bičių situaciją. Reikia aiškiai suvokti, kad pesticidus, e, pesticidams išduoti licenciją galima tik tai tada, kai jie nekelia uh, kažkokių umių ar e, chroniškų priežasčių, kurios e, įtakotų bičių nikimą. E, Taigi, ponai ir ponios, greitai įsigalios mūsų augalų apsaugos direktyva ir mes tikimės, kad tai turės įtakos ir bitininkystės išsaugojimui. Taip pat norėčiau kreiptis į komisiją, reikia e, kontroliuoti, kaip ta direktyva bus įgyvendinama valstybėse narėse ir taip pat atlikti rizikos įvertinimus, kad būtų užpildytos tam tikros spragos, kurios lieka teisės aktuose. Yra labai svarbu kontroliuoti esančius teisės aktus prieš priimant naujus. Ir baigdama norėčiau užduoti klausimą klausimą komisijai. Jūsų komunikate rašoma, kad yra siekiama įsteigti ES etaloninę laboratoriją ir ji jau turėjo, turėjo pradėti veikti 2011 m. balandžio mėnesį, todėl norėčiau paklausti, ar ji jau pradėjo veikti ir kaip sekasi ta veikla. Ačiū. Uh, Dėkuoju. Kitas šešionis panešėjas Paul Pok. Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Šita tema yra labai svarbi, aktuali. Sveikinu ir komisijos iniciatyvą. Tačiau iš karto norėčiau perėti prie konkrečių dalykų ir kai ką papildyti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Tarp naujų pesticidų yra daug nuotingų medžiagų. Kai kurios iš jų specialistų yra vertinamos kaip e, e, priežastis, dėl kurios žūsta ištisos bičių kolonijos, pavyzdžiui, neonikotinai yra naudojami maisto pramonėje, kaip skonio gerintojai, kai kuriuose valstybėse e, šitos medžiagos yra draudžiamas, manyčiau, kad jas reikėtų draužti visoje Europos Sąjungoje. Kitas dalykas. E, iš Kinijos įvežamas e, medus, kuris yra su įvairiais užkratais. Ir man atrodo, kad tam tikrose Kinijos e, laukuose gali plysti šitas užkratas ir labai svarbu užkirsti jam kelią Europoje. Ar tai yra pagrindinė priežastis kad e, žūsta labai daug bičių Europoje, reikėtų įrodyti, tačiau vis dėlto tą problemą reikėtų ištirti, reikėtų ir imtis prevencinių priemonių, siekiant įveikti šią grėsmę. Kita vertus, reikėtų labiau kontroliuoti eksportuojamą medų iš Kinijos. Taip pat reikėtų atsižvelgti į bitiems kitus svarbius faktorius, pavyzdžiui, e, į įvairius socialinius reiškinius. Mnoha ohražující faktorų. Proto... Į socialini, socialius vabždžius. Todėl, man atrodo, kad reikėtų ir tolesnių tyrimų, reikėtų papildomų lyginamųjų duomenų ir reikėtų paieškoti atsakymų į neišspręstus klausimus. Ir žinoma, prevencijos principas yra pats svarbiausias. Kolega Ugės. Grazie, prezidente. Dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju kolegiai Kerling už puikiai atliktą darbą. Manau, kad jai pavyko tinkamai e, atrinkti tuos aspektus šiuo klausimu, kurie priklauso mūsų komiteto kompetencijos ryčiai. Pranešime reiškiamas tam tikras susirūpinimas dėl bičių nykimo ir dėl problemų, kurios patiria bičių augintojai. Tačiau Tai nėra kažkokia potenciali problema, nes poveikis e, tos problemos jaučiamas jau dabar. E, daugelis ekosistemų kenčia nuo tų problemų. Na, kai dėl klausimo esmės, tai man reagisi, kad blogio šaknis yra akivaizdžios ir aiškios, tai yra moksliškai įrūdyma, įrodyta. E, parazitai naikina šios vabžius, kenkia imuniniai sistemai, trūksta laukinių augalų dėl klimato kaitos, bičių maistas dėl to prastėja ir vienodėja, įsigali monokultūros, tai neprisideda prie bičių sveikatos. Manyčiau, kad reikia remti siūlymą steigti referencinę laboratoriją ES, kuri domėtųsi bičių sveikata. Tai mums galbūt padės po atliktų tyrimų geriau suprasti, kokie yra svarbiausi dalykai kenkiantis bitėms. Tuomet gal galėsime efektyviau problemas spręsti. Pranešime be kita ko yra sakoma, kad nėra mokslinių įrodymų dėl to, jog pesticidai ir genetiškai modifikuoti augalai veikia bičių sveikatą, tačiau noriu jūs pakviesti pamastyti štai dėl ko. Moksliniai įrodymai gal ir neegzistuoja tokie, ko gero. Tačiau matome, kad gamtoje keičiasi pusiausvyra. Ir tie pasikeitimai e, turėtų būti vertintini ilgalaikiu požiūriu remiantis, o ne trumpalaikiu. Šiuo požiūriu pranešimą šiek tiek reikėtų patobulinti ir būtent šią abejonę reikėtų šiek tiek daugiau išryškinti. Pranešime be kitako sakoma, jog nėra mokslinių įrodymų, e, kokius, kokią žalą modernus pesticidai daro e, ekosistemoms. Tačiau juk yra jau ir labai rimtų atvejų, situacijų, apie kurias mums buvo pranešta ir mokslinio tyrimų e, egzistuoja įrodančių šią žalą. Pavyzdžiui, prieš keletą metų e, vienas žemės ūkio kooperatyvų uždraudė tam tikrų pesticidų naudojimą dėl to, kad anie kenkia bičių sveikatai. Situacija pagerėjo. Aš galbūt norėčiau būti mažiau kategoriškas, galbūt labiau uh, E, ne, ne taip aštriai formuluočiau, tačiau tą abejonę savo pranešime išreikščiau dėl pesticidų. Turime neužmiršti specifinio šio sektoriaus poveikio ir to, kokį didelį poveikį kitiems sektoriams bitininkystės sektorius turi. Dauguma medaus gamintojų e, bites laiko savo malonumui. Jie bites laiko savo malonumui, tai nėra pagrindinė jų profesinė veikla. Tie aviliai yra nedideli dažniausiai. Mūsų komiteto vardu norėčiau pareikšti dar vieną pastabą. Nuroda į 2005 metų reglamentą dėl kaimo vietų dėl paramos kaimo vietovėms taip pat reikėtų paminėti šiame dokumente. Reikėtų sukurti optimalias sąlygas optimaliam bičių gerbuviui. Taip pat yra sakoma, kad neįmanoma prisijimti tam tikrų įsipareigojimų, kurie būtų prieštaraujantis ūkininkų interesams. Tad bičių augintojams labai sunku tikėtis kokios nors ES paramos, jeigu ta parama netitinka kitų ūkininkų interesų. O nesant tokios nuorodos pranešime finansinę kokią nors sistemą ir finansinę pagalbą bičių augintojams apskritai teikti bus neįmanoma. Maničiau, kad čia turime šį klausimą išspręsti, nes kitaip poveikis aplinkai gali būti didžiulis ir nepalankus. Ačiū. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Mišel Reveis vietoje sėdžiu, o jisai yra šešėlinis pranešėjas. Jinai yra šešėlinė pranešėja. E, Jos šiandien nėra. E, labai, labai, e, labai domisi šiais klausimais. Aš norėčiau perskaityti kai ką iš Mišel palikto dokumento, kalbant apie namines bites mes turime kalbėti ir apie jų sveikatą, tačiau apskritai šita savoka nėra tokia tiksli, kad tuo labiau, kad e, bičių sunešamas medus nesukuria tiek vertės, lyginant su ta verte, kuri tenka bičių atliekamam apdulkinimo darbui. 9,5 procento tenka vertės sukūrimas žemės ūkio bendrame vados produkte būtent šiam apdulkinimo darbui. Tai buvo nustatyta 2005 metais. Ir tai atitinka tą vertę, kuri susidaro susumavus visus kitus e, bičių e, kuriamus produktus. E, bičių kolonijos miršta, žūsta visame pasaulyje. E, dėl to, kad e, labai mažėja tie plotai, e, kuriuos, e, kurių žiedadulkėmis minta bitės. Pavyzdžiui, kavos ir kakavos plantacijos nyksta ir toliau ir tai gali daryti didelį poveikį mūsų aplinkai, taip pat e, kaimiškų vietovų plėtrai. Komisijos komunikatas pateikė labai išsame apžvalgą susijusią su bičių sveikata. Tačiau vis dėlto ta apžvalga yra nepakankama, kadangi atsižvelgiant į tą riziką, kad ir toliau žūs ištisos bičių kolonijos, mums nepakaks vien komunikato, o prireiks konkretaus veiksmų plano su konkrečiais uždaviniais ir tikslais. Ir manome, kad komisija imsis šio darbo. Aš pritariu Julie Gerling nuomoniai, tačiau penktoje dalyje yra šies tiek mistifikuojami tikslai. Nenoriu būti velnio advokatu, bet vis dėlto reikėtų pasakyti, kad ten nėra pateikiama jokių įrodymų, kad genetiškai modifikuoti augalai, organizmai arba pesticidai iš tikrųjų turi tiesioginio poveikio bičių sveikatai. Taip pat reikėtų derinti rizikos įvertinimo priemonės ir taip pat kitas švelninimo, klimato pas, mm, pasiekmių švelninimo priemonės. Taigi reikia visoms suinteresuotoms šalims siekti labiau ginti bites nuo pesticidų poveikio, gerinti reglamentus, ypač tą, kuris yra priimtas 2009 metais. Taip pat yra įvairiausių chroniškų poveikio e, apraiškų bitėms. Tačiau Kita vertus, reikėtų sistemingai įvertinti tą poveikį ir grėsmę bitėms ir jų lervoms. 2009 metais parlamentas e, priemė bendrą nuomonę ir nustatė labai konkrečius kriterijus, kurie atsispindėjo reglamente tie kriterijai numatė ir konkrečius uh, kriterijus, pagal kuriuos buvo įvertinama rizika bitėms ir jų lervoms. Labai svarbu įvertinti tą poveikį, kuris yra tiesioginis bitėms. Aš manau, kad komisija turi būti įpareigota toliau gerinti ir peržiūrėti tuos teisės aktus ir jų nuostatas, tačiau reikia pripažinti, kad e, tas reglamentas, kuris jau priimtas, pradės galioti tik 2013-2014 metais. Bet to reikėtų galvoti ir apie kitas aktyvesias medžiagas, jų retrospektyvinį įtraukimą į reglamentą. Labai svarbu atitinkamai įvertinti riziką, kuri e, gali kilti bitėm ir taip pat tą riziką reikėtų įvertinti iki 2013 metų. O dabartinės rizikos švelnimo priemonės yra nepakankamos. Pavyzdžiui, Vokietija neseniai sustabdė tam tikrų uh, E, e, produktų licenzijavimo procesą. Mes negalime pasakyti, kad pesticidai yra vienintelė priežastis, dėl kurios mažėja bičių e, kolonijos. Tai būtų neteisinga. Tačiau kita vertus, negalėtume išbraukti pesticidų iš to rizikos faktorių sąrašo. Ir trečiojo ir penktojo nuomonės dalyse iš tikrųjų pateikiami e, kriterijai, mano manimu, yra tikrai neesminiai. Žinoma, pirmiausia, reikėtų galvoti apie prevencinės atsargos priemonės. Mes dar kartą norim padėkoti už jūsų pranešimą, kadangi yra daug pasistumėta nuo ankstesnės šio komiteto pozicijos ir bendros parlamento pozicijos, tačiau galvojant apie dabartinius įstatymus, apie e, tai, kad uh, jie įsigalios ir situacija pasikeis tik po kelių metų, tai tokia situacija yra nepriimtina. Aš manau, kad iškyla rizika, kad uh, iškyla rizika uh, padaryti daugiau žalos, jeigu reikės laukti atitinkamų teisės aktų peržiūros arba galutinio įsigaliojimo very much. Before I leave... Ačiū. Prieš leidžiant pasakyti paskutiniam šešėliniam pranešėjui, norėčiau sakyti štai, kad situacija gana keista. Vice pirmininkų trūksta posėdėje. Aš turiu dėl maisto žymėjų tikėtėmis e, posėdėje dalyvauti ir pagal taisyklės. Jeigu nebėra vice pirmininkų galinčių pirmininkauti, mums tenka rinktis vyriausią komiteto narį. Ir šiuo atveju pirmininkavimą turėtų perimti ponia Krista Klas. Ar yra kokiu nors prieštaravimu tam? Jeigu prieštaravimų nėra, tai tuomet Kristai Klas ir perduosiu pirmininkavimo posėdžiui. Sėkmės! Ja, dank, Karl Schlüter. Also mich hat's jetzt auch... Dėkoju Karlui Šliuteriui. Dabar aš tarsi įmesta į vandenį esu ir turiu išplaukti tačiau šalia manęs yra sekretariatas ir manau, kad susitvarkysiu. Toliau suteiksiu žodį Katika Liotart, ji yra šešėlinė pranešėja, prašau. Ja, dank u wel, mevrouw Klaas. En ook ik moet naar dezelfde bijeenkomst als meneer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat turiu skubėti į tą posėdį, į kurį išskubėjo Karl Šliuter, taigi kalbėsiu, nekalbėsiu ilgai. Norėčiau pasakyti, kad Aš džiaugiuosi, kad mes rengėme pranešimą apie bites ir apie problemas susijusias su, su bitėmis. Jau anksčiau parlamentas keletą kartų atkreipė dėmesį į tai, kad reikia susirūpinti bičių nikimu. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šitą pirmąjį pranešimo projektą ir norėčiau pasinaudoti jos kvietimu, e, bendradarbiaujant patobulinti šį tekstą, nes man atrodo, kad yra keletas aspektų, kurie nėra aiškiai suformuluoti arba kurių trūksta. Visų pirma, norėčiau paprašyti pranešėjos e, pasižiūrėti į pavadinimą šios nuomonės. Čia yra kalbama apie naminių bičių sveikatą, tačiau e, susidaro įspūdis, kad, šiame, kad tos naminės bitės kartais susirga, pavyzdžiui, gripu ar peršala, tačiau esminė problema yra masinis bičių nikimas. E, todėl manau, kad mes turime renkti pranešimą, kuriame turėtume išreikšti savo susirūpinimą šią problemą ir ta problema turėtų atsispindėti ir pavadinime. Aš netgi pateiksiu pakeitimą dėl to, kad būtų keičiamas e, pavadinimas šio pranešimo, kad būtų aiškiai vardinta problema, ar tai turėtų būti naminių bičių nikimas ar kažkas panašaus. Kaip e, jūs patys sakėte, e, naminių bičių nikimas vyksta dėl keleto priežasčių ir jūs trečiame punkte bandote įvardinti tas priežastis, netgi minite erkes ir gribelius. Aš galėčiau tam pritarti, tačiau problema yra tokia. Mes tam tikrą prasme netgi tiksliai nežinome, dėl kokių priežasčių tos bitės miršta taip masiškai. Aišku, tai yra pesticidai ir genetiškai modifikuoti organizmai, visą tai reikia paminėti, tačiau kita vertus mes turime būti labai atsargus mes turime kalbėti apie maisto produktų saugą. Todėl man atrodo, kad šiame pranešime mes norėtume ir turėtume kalbėti apie tai, kad reikia atlikti tam tikrus mokslinius tyrimus, kurie e, nagrinėtų pesticidų įtaką bičių nikimui arba, e, pavyzdžiui, tam tikrų elektros stulpų ir komunikacijos antenų ir jų spinduliuotės įtaka bičių nikimui. Manau, kad mes turėtume ginti nekomercinius interesus. Nes jeigu mes ginsime tik komercinius interesus, tai iš to naudos bitėms nebus jokios ir jų mirštamumas ne, nebus sustabdytas. Taigi, tokios mano pastabos. Ačiū. Dankfall. Dėkoju, ponė Liotart. Na ir baigė kalbėti šešėliniai pranešiai, dabar sutiksiu žodį Kriton Arsenis. Uh, like to... Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. Norėčiau pabrėžti tris dalykus, kaip tą padarė jau keletas kolegų. neonikotinoidai, e, kenkintis bitėms, naudojami kaip insekticidai, gali būti viena iš bičių mirtingumo priežasčių. Daugelį šalių atsižvelgia iš šio insekticido naudojimą. Šis insekticidas ir kiti turi takos E, bičių nikimui, lygiai kaip ir kai kurie kiti faktoriai, tokie, pažiūrėk, kaip paukščių tam tikrų populiacijų plitimas. Vokietija, Prancūzija, Slovenija, kai kurių tam tikrus tuos insekticidus uždraudė. Tai buvo labai konkretus veiksmas saugant bites. BT preparatas BTT preparatas taip pat yra vienas iš tų kenkiančių elementų, buvo įrodyta atlikus tyrimus, kad tai yra ta medžiaga, kuri, pažiūrėjau, skatina nutukimą. Ir elektromagnetinių laukų poveikis bitėms taip pat buvo konstatuota kaip faktas. Galime sakyti, kad atliktų studijų kiekis yra ribotas ir tai leidžia kol kas savotiškai nieko nedaryti. Mums tenka specialus įsipareigojimas pagal Lisabonos sutartį. Turime ginti ES interesą, tad esame priversti imtis veiksmų Turime parengtų studijų ir yra įrodyta, kad priimti griežtas priemonės skirtas bičių apsaugai, e, turi turėti žymiai platesnį poveikį, apsaugosime savo žemės ūkį ir medaus gamybos sektorių. Dėkuoju. Žodis Elizabeta Lukaševska. Aš norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai už tai, kad ji labai plačiai nušvietė šitą svarbę temą. Bičių mirtingumas yra labai rimta problema. Tačiau aš nesu tikra, ar net pavėlavome, pradėdami diskusiją šiuo klausimu trečiajame punkte pranešėja numat, e, pateikė tik tai tris bičių mirtinkumo priežastis. Tačiau pakalbėjęs su bitininkais, kurie puikiai išmano situaciją, mes galime konstatuoti, kad tai žmonės, kurie net ir nebūdami profesionalai, vis dėlto puikiai išmano, kaip reikėtų auginti bites ir jie mini daugiau faktorių negu tuos tris. Pavyzdžiui, bitininkai mano, kad problemų kyla dar ir dėl to, kad yra naudojama įvairiausių chemikalų ir pesticidų. O pažvelgusi į penktą punktą šiame pranešime, matau, kad esą nėra jokių konkrečių įrodymų, jog pesticidai kenkia bičių sveikatai. Tačiau um, bitininkai stebi tą uh, konkretų pesticidų naudojimo ryšį ir mato jų poveikį kasdien. Be to reikia prisiminti, kad ir mūsų e, maisto grandinėje bitėms tenka labai svarbus vaidmuo. Todėl ši tema turėtų būti gvildenama, gvildenama plačiau. Aš manau, kad vertėtų domėtis ne tik tai mirtingumo priežastimis, bičių mirtingumo priežastimis, bet ir reikėtų įsigilinti dar kartą į pesticidų ir kitų cheminių medžiagų licencijavimo procesus. Kadangi bitininkystėje keičiasi visas ūkininkavimo, visa ūkininkavimo aplinka, sąlyga bitininkams reikalinga parama, netgi finansinė parama. Tuo labiau, kad e, kai kurie e, žemės ūkio sektoriai gauna didžiulę paramą, o bitininkystė tiesiog yra, e, pama, yra tiesiog nuskriaustoji. komisijos atstovas Ladomada yra atvykęs ir aš norėčiau paprašyti, kad jūs pakalbėtumėte apie pesticidų naudojimą ir galimą poveikį bitėms ir taip pat ar nėra kas nors jau sureguliuota dabar primamame reglamente. Grazie, signora Presidente. Ehm, Ačiū, ponė pirmininkė. norėjau priminti, kokiu priemonių jau yra ėmusius Europos komisija ir kokiu ketina imtis artimiausių metų, kad būtų užtikrinta bičių sveikata. Pirmiausia, buvo paskirtas. Buvo įkurta etaloninė laboratorija e, bičių sveikatai prižiūrėti. Nuo šių metų buvo numatytas 250 e, tūkstančių eurų finansavimas devynim šių metų mėnesiams. Mokymui taip pat e, valstybėse narėse ir bitininkams e, bus skiriamas reikšmingas dėmesys. Buvo priimta visa serija finansavimo programų, paramos programos, kai kurios jau dabar yra vykdomos būtent nacionalinės pagalbos programos bitininkystėje vyksta, taip pat vyksta ir mokslo tyrimų programas. Tokia yra dabar tiesiog, kai dėl ateities mūsų klausėte, kokios priežastys paaiškina bičių mirtingumą. Atsakyti šį klausimą nelengva. E, gavome etalonės laboratorijos kai kurios duomenys ir su jos pagalba ketiname pradėti bandomosius projektus, stebėsenos pro, projektus. E, E, valstybės narės dalyvaus juose ir bus galima to būdu geriau įvertinti bičių mirtingumo priežastis. Turime visą eilę veiksmų numatę, o būtent ketiname sustiprinti kriterijus dėl pesticidų aprobavimo. Tai atitinka naująjį teisėkūros paketą dėl pesticidų, dėl kurių e, komisijoje bus diskutuojama netrukus. Europos komisija įsipareigojo prižiūrėti, kad teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami, e, o tie aktai teisės pamažu ims jau įsigalioti. Kolegė Franceska Rena, jums pageidaujant galės pateikti daugiau informacijos šiais klausimais. O aš savo ruoštų norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Jūs norėjote, kad teisės aktų peržiūra dėl medicininių ir veterinarinių produktų e, kad, kad teisės aktas dėl to būtų peržiūrimas. Ta peržiūra jau vyksta, taip pat jis geriau užtikrinti bičių sveikatą ir uh, bus galima to būtų geriau užtikrinti, kad meduje uh, tų, uh, liekanų nepageidaujamų bus tik minimalus kiekis priimtas teisėkūros paketas dėl medicininių ir veterinarinių preparatų, kaip jau sakiau, tam, kad būtų galima geriau apsaugoti bičių sveikatą. O dabar nusiteiksiu žodį kolegiai Franceskai, kurie apie pesticidus galės jums plačiau šiek tiek papasakoti. Ja, Kolega Arsenis norėtų užduoti trumpą papildomą klausimą. Before, but, uh... Galbūt reikia išklausyti iš pradžių komisijos antrojo atstovo. Mano klausimas būtų toks, ar komisija turi specialių duomenų apie tai, kada baigsis ta studija, kada bus galima turėti konkrečių duomenų. Jeigu jau, mes jau turime kai kurių duomenų, bet kaip, kas ketiname daryti, kad bičių sveikata būtų apsaugota geriau. Vielleicht kann die Frau Kuster das in ihre Antwort dann auch direkt mit auf. Aš tikiuosi, kad jūs į savo atsakymą įtrauksite atsakymą į šį klausimą. Prašau komisiją. Il progetto pilota che la Commissione sta per mettere in atto assieme. Mes čia kalbame apie bandomąjį projektą, kurį Europos komisija vykdo kartu karti, kartu su valstybėmis narėmis ir tas bandomasis projektas veiks tris metus. Jisai aišku nėra tiesiogiai susijęs su, su mirtingumo priežasties ar pesticidų sukelto mirtingumo tyrinėjimu. Tiesiog bandoma nustatyti, tiesa, e, tiesiog neįmanoma nustatyti, e, kiek dabar naudojami pesticidai įtakoja bičių mirtingumą. Kalbant apie prevencijos principą ir ypač apie pesticidų naudojimą, tai galėtų apie tai plačiau pakalbėti mano kolegė. E, Noriu Jūs nuraminti, mes dirbame prie naujų reikalavimų pesticidams, ketiname sustiprinti ir su, padaryti griežtesniais pesticidų patvirtinimo kriterijus. E, Visą tai galios ir visiems augalų apsaugos produktams. Pirmą kartą yra numatytas reikalavimas chroniškos rizikos keliamus bitėms įvertinimą. Pirmą kartą tokio dalyko reikalaujama. Mes taip pat pagal galiuojančius teisės aktus reikalausime, kad būtų atliekami matavimai ir kad būtų identifikuojami e, šalutiniai galimi efektai. E, mums svarbu, kad būtų užtikrinta ne tik naminių bičių apsauga, bet ir visų bičių apsauga. Tie reikalavimai 2013 metų pabaigoje bus taikomi visur ES ir mes tikimės, kad tie reikalavimai įsigalios ne po dešimties metų, o bus taikomi iš karto visose valstybėse narėse, kai bus išduodami leidimai naujiems augalų apsaugos produktams. Daug jau buvo nuveikta, yra numatytos priemonės dešimčiai metų susijusių su uh, augalų apsaugos priemonių naudojimu. Valstybės narės išduodamos leidimus naudoti naujus produktus iš karto turės remtis naujaisiais reikalavimais, kurie bus numatyti dabartiniuose teisės aktuose, kad dėl neonikotinoidų svarbu yra štai, kas Europos komisija peržiūrėjo patvirtinimo reikalavimus 2010 metų direktyvoje, tai yra 21-2010 metų direktyva, kur valstybių narių prašoma atlikti e, monitoringo stebėjimo programas neonikotinoidus ir tie, kad būtų galima įvertinti jų poveikį bičių sveikatai. Tikimės, kad pirmosius duomenys jau gausime šių metų pabaigoje. Ir tada galėsime priimti e, sprendimus remdamiesi iš valstybių narių gautais duomenimis. Mūsų sprendimai bus paremti informacijos vertinimu, tos informacijos vertinimu, kurią gausime iš valstybių narių. Europos komisija tuo met peržiūrės sąlygas susijusias su naujų nikotinoidų um, patvirtinimu arba nepatvirtinimu bus remiamasi pirmiausia atsargumo principų, kaip jau ir buvo daroma iki šiol. Dėkui. Dėkoju už papildomus paaiškinimus. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Gerlings. Um... Dėkoju. Dėl stebėsenos dalyko. Tačiau, ko gero, reikėtų apibendrinai atsakyti į jūsų patiktus klausimus. Norėčiau priminti, kad e, komitetas rengia nuomonę Žemės ūkio komiteto iniciatyva. Todėl reikėtų prisiminti, kad čia Žemės ūkio komitetui atitenka pagrindinė iniciatyva ir mes bendradarbiavome su šio komiteto pirmininku ir mes norime bendradarbiauti su juo. Tačiau kita vertus šitos nuomonės negalima parengti ne atsižvelgus į mūsų nuomonę ir pateikti tik tai kaip Žemės ūkio komiteto veiklos rezultato. Čia mes ne, nekalbame ne tik, tik apie pavadinimo keitimą, bet yra ir svarbesnių dalykų. Kol kas mes kalbame apie naminės bites ir suprantame jas kaip vidaus žemės ūkio uh, politikos tam tikrą šitinę dalį. Labai svarbu, žinoma, matyti bitėse svarbiausią tą žiedadulkių pernešimo apdulkinimo funkciją, tačiau, žinoma, reikia paminėti ir tai. Ta aš ir padariau. Kitas dalykas labai akivaizdus. Tai neonikotinoidai. Daug kalbėjusiųjų sakė, kad e, būtent šitos medžiagos gali turėti neigiamos įtakos. Ir penktoje mano nuomonės dalyje aš pasirinkau tekstą, kuris visiškai sutampa su tais dokumentais, kuriuos pateikė mums komisija. Ir sutampa su ta nuomonė, kurią priėmė parlamentas praėjusių metų lakučio mėnesį. Daug kolegų atliko tyrimus ir sakė, kad yra tam tikrų požymių, kad nikotinoidai gali turėti tam tikros uh, įtakos požymiai yra, bet e, visą tai dar nėra įrodyta. Todėl aš nenorėčiau, kad jūs apsiribotumėte reakciją būtent tik tai į šias nuostatas. Reikėtų galvoti, kad žemės ūkio politikoje šita nuomonė yra vienas iš aspektų ir kita vertus reikėtų prisiminti, kad po 2013 metų finansinės perspektyvos nežinia, ar šitas sektorius gaus finansavimą. Ir jeigu mes nepaiminėsime nikotinoidų, tai mes apskritai prarasime bet kokią galimybę gilintis į šį aspektą ir mums labai svarbu, kad mūsų nuostatoms pritartų Žemės ūkio komitetas reikėtų vėl grįžti prie monokultūrų, prie genetiškai modifikuotų organizmų ir e, augalų. Bet reikia vis dėlto pripažinti, kad monokultūrų galime ir nemėgti, galime ir e, neminėti to. Tačiau aš galvočiau, kad pakanka to, ką aš paminėjau, o visa kita reikėtų grįsti moksliniais pagrindais, o ne vadovautis vien tik emocijomis. Prašyčiau įsigilinti į kitas pranešimo vietas, į kitą tekstą. Žinoma, mes turime galimybę ir turėsime galimybę pasitarti su Žemės ūkio komiteto e, atstovais ir paprašyti jų įvertinti jau iš žemės ūkio politikos perspektyvos šias problemas. Dėkoju, ponė Gerling. Taigi diskusiją šiuo klausimu baigiame. Turime galimybę dar pateikti pakeitimus. Galutinis terminas yra birželio 15 diena. Terminas buvo perkeltas vėlesniam laikui, nes Žemės ūkio komitete bus balsuojama vėliau. E, Liepos 13 dieną. Taigi lauksime pakeitimų, toliau skelbiu 20 į mūsų darbo atvarkės punktą. Čia kalbėsime apie netiesioginį žemės paskirties keitimą. Komisija pristatys savo komunikatą, kuris buvo priimtas 2010 m. gruodžio mėnesį. Taigi, pirmiausia, norėčiau suteikti žodį komisijai. Ponas Filip Owen e, pristatys šį komunikatą, prašau. Much, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesu Filip Owen. Mano kaimynas yra Filip Owen. Šis klausimas yra kūromas dviejų komisijos generalinių direktoratų - klimato ir energetikos direktorato. Kolega yra iš veiksmų klimatos ir tie, kaip tik direktorato iš energetikos. Ir mes abu tą klausimą šiandien ir pristatysim. Ačiū, kad suteikėte mums galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Antrą kartą mes kalbame apie šią temą šiame komitete, apie netiesioginį žemės paskirties keitimą. Lapkritį praeitais metais buvome susitikę tuo pačiu klausimu ir, kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, nuo tada komisija jau paskelbė savo pranešimą. E, gruodžio 22 pasirodė šią temą ir mums džiugu šiandien šį dokumentą jums pristatyti. Na, turėčiau, kad žinotumėte kontekstą, paaiškinti, apie ką mes čia kalbame. Tai yra ta tema, kur yra palyginus nesena energetikas ir klimato paketas e, teisėkurosinė buvo priimtas. Ten yra numatyta daug įvairių tikslų ES, pirmiausia yra numatytas 20 procentų tikslas e, padidinti 20, iki 20 procentų atsinaujinančių energinių jos išteklių naudojimą, taip pat e, transporto srityje numatyti atitinkamas priemonės, be kita ko dar yra numatyta e, kūro kokybos direktyva ir numatyta yra naudoti daugiau biokūro transporto srityje, ta riba turėtų siekti 10 procentų iki 2020 metų. Numatyta yra visai ir paskatų, kad būtų galima mažiau anglies naudoti transporto sektoriuje, energetikos sektoriuje. Yra tikimasi, kad tuo būdu bus galima išspręsti daugelį problemų. Biokūras turėtų padėti daugelį šių problemų sutvarkyti. Valstybės narės pateikė uh, E, savo nacionalinius planus, valstybės narės paaiškino, kaip jos ketina pasiekti tą 10 procentų tikslą, traukti 10 procentų energijos pagamintos iš atsinaunančių išteklių. Ir e, daugelis jų atsakė, kad naudojant biokūrą to tikslo ketina siekti pirmiausia. Aš čia kalbu apie dvi direktyvas - atsinaudinančių energijos išteklių ir kūro direktyvą. E, pirmiausia yra siekiama tvarumo kriterijaus. E, bio, stengiamasi apibriežti, koks biokuras turėtų būti naudojamas ES, kad būtų galima numatytų kriterijų pasiekti. E, būtina mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetalus ir svarbu apsispręsti, kokią žemę galima naudoti biokurui gaminti ir kaip sandėliuoti CO2 surinkta. Apie tai iš dalies, atsakom, apie tai iš dalies kalbama direktyvose. Netiesioginis žemės paskirties keitimas gali turėti įtakos CO2 išmetimo sumažinimui. Pernai buvo priimti sprendimai ir dabar kaip mes ketiname apibriežti netiesioginį žemės paskirties keitimą. Tema labai konkreti. Ko gero, naudinga būtų patikslinti, kaip reikėtų šį dalyką suvokti. Jeigu, pavyzdžiui, biokūras gaminamas žemėje, kurios paskirtis buvo pakeista, anksčiau jinai buvo skirta kam kitam, tai tuomet svarbu, kad būtų atitinkam, e, kad nebūtų prasižengta tvarumo kriterijui. Nes gali tekti, paliekant vietą biokūrų auginti, perkelti kito derliaus auginimą kitur. E, žemės ūkio paskirties žemės išsaugojimas čia yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mes matome, kad žemės ūkios ir tie atsiranda papildomos paklausos. Žinome, kad yra paklausa ir globalioje rinkoje biokūrui. Taigi, kaip viskas vyks ir ar vyks ar ne? Pirmiausia, mes aiškiai savo pranešime gruodžio mėnesį pasakėme štai ką. Mes apibrėžėme, kad šio reiškinio specifinės ypatybės yra štai tokios, kad jų neįmanoma yra išmatuoti ar įvertinti. Valstybės mano, kad žemės paskirtis turėtų būti keičiama pagal tam tikrus ekonominius modelius. Mes apie tai kalbame savo gruodžio mėnesio praeitų metų pranešime. Be kita ko mes parengėme. Mes paruošėme tuos pranešimus taip, kad su jais galėtų susipažinti visi, kas to nori. Išvados buvo padarytos remianti šiuo atliktų darbų. Netiesioginis žemės paskirties keitimas apibrieštas kaip egzistuojantis reiškinys. Kita vertus mes taip pat nurodome tam tikrus skaičius susijusius su netikrumu ar tam tikromis abejonėmis, kurių gali pasitaikyti, primant sprendimus dėl žemės paskirties keitimo. Tai be kita ko, svarbu atsižvelgti į tarptautinę aplinką ir jos pasikeitimus. Tačiau mano kolega galbūt detaliau apie tai prašom. Thank you, Hans. Uh... Dėkui, Hanis. Energetikos ir klimato direktoratai bendrai koordinuoja šitą temą ir mes mūsų tarnybos stengiasi siekti pažangos, sprendžiant visas su tuo susijusias problemas. 2000 metų gruodžio ataskaitoje buvo atsižvelgta į tarptautinę padėtį, tai yra naujas dalykas, tačiau vis dėlto reikėtų uh, vis, įsigilinti į tai, kad kai kurios valstybės imasi tam tikrų veiksmų ir juos mes atsižvelgėme savo pranešime. Uh, Junktinėse Amerikos valstijoje ir valstybės ir e, atskirų e, valstijų lygmenių yra e, stengiasi, stengiamasi įvertinti tą poveikį, kuris atsiranda pakeitus žemės paskirtį Kalifornijoje, pavyzdžiui, buvo priimtas atitinkamas įstatymas dėl žemės paskirties keitimo. Taigi yra e, pranešime kalbama ir apie kitas priemonės, pavyzdžiui, žemės konservavimo e, priemonę, kuri yra taikoma Brazilijoje, pavyzdžiui, Argentinoje yra numatytas miškų kirtimo moratoriumas tam tikram laikotarpiui. Be to, tarptautiniu mastu vyksta ir bendradarbiavimas, mes įsigilinome į bioenergetinę partnerystę, kurioje dalyvavo dalyvauja keletas valstybių - Argentina, Brazilija, pavyzdžiui, ir mes taip pat bandėme išsiaiškinti, kaip galima toliau bendradarbiauti tarptautiniu lygiu. Mes apibendiname informaciją, kurią gavome iš suinteresuotų šalių, mes konsultavomės su suinteresuotomis e, tai subjektais iki 2010 metų ir bandome apibendrinti pagrindinius bendradarbiavimo aspektus. Pavyzdžiui, mes konsultavomės 2009 metais, gavome 71 atsakymą, 2010 metais gavome 450 atsakymų. Taip pat buvo suorganizuotas ir techninio pobūdžio susitikimas, konferencija, kurioje išsiaiškinome, kas ko siekia, kokie lūkesčiai bendradarbiavimo srityje tarptautiniu mastu. Mes taip pat ir parengėme tam tikras išvadas, kaip Hanes minėjo. Mes tenkėmės parengti atitinkamus modulius, kurie labai svarbus toliau e, vykdant politiką. Todėl mes e, parengėme atitinkamus modelius, bandėme įtraukti ir e, papildomus produktus, bet to bandėme išsiaiškinti, e, kokį poveikį žemės ūkio paskirties žemės pakeitimas galėtų turėti klimato kaitai ir taip pat bandėme atsižvelgti į proporcingumo principą ir pateikėme keletą variantų. Pirma galimybė nesijimti jokių papildomų veiksmų, bet ir toliau stebėti, atsižvelgti į mokslinę, mokslo pažangą. Kitas variantas e, buvo siūloma mm, padidinti biokūro dalį bendrame energetikos šaltinių kontekste, Taip pat mes atsižvelgėme į tvar, tvarumo reikalavimus, taip pat į tai, kad reikia saugoti e, surinktą e, CO2 ir taip pat mes įtraukėme į papildomus faktorius, kurie turi reikšmės biokūro gamybai ir mažinant anglės dvideginio išmetimus. Taigi mes tą modulių darbą, modulių kūrimo darbą tęsime ateityje ir žinoma tarėmės su kitomis komisijos tarnybomis dėl galimo poveikio vertinimo įgyveninant vieną arba kitą variantą. Tai sudėtingas rytis, jau apie tai buvo kalbėta, Todėl būtina bendradarbiauti komisijos atskiroms tarnyboms ir žinoma renkti poveikio vertinimą. Tačiau dabar mes dar nesame apsisprendę, nepriėmė galutinių išvadų ir kai jas priimsime, tada bus priimtas atinkamas sprendimas ir žinoma mes pasiūlysime priimti atitinkamą teisėkūros aktą. Liko porą mėnesių laiko ir aš žinau, kad mums reikės įdėti daug pastangų, kad galėtume po kelių mėnesių pateikti ką nors apčiuotamą. Dėkoju komisijos atstovams už tai, kad jie pristatė komunikatą. Dabar norėčiau paklausti kolegų, kas norėtų pasisakyti. Ponas Turmes paprašė žodžio, prašau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu buvęs pranešėjas minėtos direktyvos klausimų ir prisimenu, kaip vyko dėrybos, man atrodo, tarp nakties 12 ir 2 valandos. Dar diskutavome ir siekėme sutarimo. E, Europos komisijai suteikėme teisėkuros mandatą rasti sprendimą, spręsti klausimą. O komisija tuo metu sutiko, kad klausimas svarbus, kad jį reikia kelti ir kad tas netiesioginis žemės keitimas turi egzistuoti. Komisijos atstovai tuomet jau sakė, kad egzistuoja toks reiškinys kaip netiesioginis žemės paskirties keitimas. Komisija sakė, kad tai yra labai rimtas faktas. Kitas komisijos atstovas sakė, na taip, tai yra ta tema, apie kurią turime diskutuoti, turime modeliuoti įvairias galimybės, pritaikyti moduliavimo galbūt tam tikras E, schemas, nes energijos kaštai ir visai lė dalykų turėjo būti įvertinti šiuo atveju. Lisabonos sutartis įpareigoja mus veikti remiantis atsargumo principu. Tai reiškia, kad mes, net jeigu ir žinome, kad kiekvieną modelį galima pagerinti, mums tai nėra priežastis nesiekti sprendimo. Kodėl aš apie visą tai kalbu? Man susidaro toks įspūdis ir jis tebe išlieka, kad Europos komisija ir ypač energetikos direktoratas nulatos priešinosi šio fakto pripažinimui, kad egzistuoja toks dalykas kaip netiesioginis kitės keitimas. Tarp parlamento ir vyriausybių atstovų nuolatos vyko diskusijos. Mes pasitikėjome Europos komisiją ir raginome ją žengti pirmin ir pagaliau imtis įgyvendinti tą jiems patikėtą teisėkūros mandatą, tačiau regis tebe lieka komisijai tam tikrų sunkumų. Ir sunkumai ne kokie nors ypatingi studijų buvo atlikta ir komisija dalyvavo jas atliekiant jas um, vertino. Egzistuoja pakankamai modelių, bet galbūt yra, man reikės, kažkokių politinių priežasčių ar kitų priežasčių, kad komisijai sunku pritarti kai kuriems dalykams, kurių, kuriems negalėjau pritarti prieš metus ar dviejus. Aš tikrai turiu klausimą, kaip mes galime deleguoti tam tikras funkcijas ir pasitikėti komisiją, jeigu mums susidaro toks vaizdas, kad dėl kažkokių nepaaiškinamų priežasčių komisija neatliko jai patikėtos užduoties. Mes taip pat žinome iš čia institucijose cirkuliuojančių gandų, kad komisija nori padidinti ribinius dydžius Pavyzdžiui, jeigu kažkas turėtų automobilį be stabdžių ir teiktų, kad, na, aš geriau sutvirtinsiu automobilio kėbulą, o stabdžių toliau nedėsiu. Regis komisija tam pritartų ir sakytų, kad tvarkoj važinėkit tokiu automobiliu. Aš esu įsitikinęs, kad turime dirbti toliau Ir par Europos parlamento pranešime atsispindės, turi atsispindėti šitie visi dalykai. Turiu klausimą Europos komisijos atstovams. kokios yra nepolitinės priežastys, kodėl jums taip sunku padaryti tai, kas ką mes manome nuveikti reikėtų ir kas būtų naudinga. Mes manome, kad jūs galite numatyti tokius faktorius, kurie remiasi tam tikrais modeliais. Pavyzdžiui, prireikus galima peržiūrėti, jeigu moksliškai yra pagrįsta tai yra pagrįsta tam tikrus modelius. Tačiau aš kol kas nesuprantu, kodėl komisija taip sunkiai, a, taip sunkiai e, priima konkrečius pasiūlymus. Dėkuoju. Dėkoju. Dar keturi kolegos norėtų pasisakyti. Norėčiau visų paprašyti kalbėti trumpai, nes mums lieka dar vienas darbo tvarkės punktas. Toliau Peter Lyze, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aišku, parlamentas negali pritarti tokiam dalykui, kai komisija nebando aiškiai įgyvendinti užduoties, kuri mums tenka kartu teisėjų kūros procese, todėl aš norėčiau paprašyti dirbti greitai ir tiksliai, tačiau nesu įsitikinęs, kad tai turėtų būti būtent tas ketvirtasis variantas. Nes tai būtų labai biurokratiškas būdas norėčiau užduoti keletą klausimų, kuriuos turėtume visi savo išsikelti. Aišku, kad yra tam tikrų ekstremalių e, reiškinių, pavyzdžiui, jeigu yra iškelia, iškertami atogražų miškai, siekiant auginti e, kultūras e, biokūrui. Ir tai, tai tai turi būti kažkur paskaičiuota. Tačiau man atrodo, kad mes negalime čia dabar leistis į kažkokias smulkmenas, į detalės, nes, nes to, tokiu būdu mes visą veiklą, kuri turi kažkokią, kažkokį tai teigiamą rezultatą, mes juk negalime teikti, kad biokūras yra kažkas, kas iš esmės yra blogo. Taigi, kad mes bet kokią veiklą, bet kokiai veiklai užkirsime kelią. Taigi, manau, kad mes turime atlikti tyrimus, mes žinome, kad prasminga klimato kaitos politikos srityje, e, pavyzdžiui, statyti daugiau iš medžio negu iš cemento, Tačiau jeigu mes dabar pradėsime diskutuoti apie tai, kur turėtų būti tos plantacijos, kur būtų auginami miškai ir ar būtų galima tas plantacijas auginti, e, naudoti, pavyzdžiui, maisto e, kultūrų auginimui, tai mes, aišku, visą tai galime paskaičiuoti. Mes visi esame už tą biologinį ūkį, tačiau daugiau e, daugiau e, derliaus iš hektaro gautume pasirinkę tradicinį ūkininkavimo būdą. Ir, pavyzdžiui, Šlesvigo Holšteino žemės, žemės ūkio ministras paskaičiavo, kad e, kalbant apie energetikos potencialą, e, vėjo jėgainėms mums reiktų daugiau plotų ir tai tiesiogiai įtakotų žemės ūkį. Taigi to, tą įtaka, netiesioginė, su ta netiesioginė įtaka mes susidurėme nuolat. Tačiau mes neturime dabar leistis į detalės. Mes turėtume koncentruotis į esminius dalykus ir neturėtume sudaryti, sudaryti tokio įspūdžio, kad biologinio kūro remimas būtų kažkoks neigiamas dalykas iš esmės. Mes neturėtume uh, kelti kažkokių pernelyg biurokratinių reikalavimų. Dėkoju. Toliau Len, Linda McKevin. Um, Kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes puikiai suprantame, kad labai sunku dirbti komisijai, kadangi e, įstatymais reikia atskirti, žinoma, gerą ir blogą biokūrą, reikia surasti tinkamą sprendimą. Tačiau labai svarbu suvokti, kad iš tikrai yra blogo bio kūro. Mes praėjusią savaitę parlamente kalbėjome apie e, Pietų Afriką, kuris yra kūra, kuris gaminamas ten vienos iš Italijos e, bendrovių ir jisai gaminamas viename iš vargingiausių pasaulio regionų. Todėl labai svarbu užtikrinti mūsų politikos nuoseklumą ir žinoma reikėtų prisiminti, kad ir tose valstybėse yra raginama mažinti iš, iš metalus 10 procentų. Afrikoje E, yra mm, mm, mm, auginamos augalai siekiant e, gaminti biokūrą, o kitose valstybėse yra tiesiog kertami miškai, todėl reikėtų atrasti tam tikrą pusiausvyrą ir sprendimą. Kitas dalykas, jeigu mes nuspręstume paraginti apskritai nebegaminti biokūro, tai Dėl visų šių priežasčių reikia komisijai paspartinti savo darbą, reikėtų daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, kadangi visi laukia tiesiog susirūpinę tuo, ką pasiūlys komisija artimiausiu metu. Thank you very much, Madam Chair. Eh, Kretų Arsenis. Dėkuoju vis kolegoms, kai kaip kolegos kalbėjo apie tai, ar komisiją galima pasitikėti šiuo metu. Žinoma, klimato ir energetikos e, direktoratai turi priimti lemtingus sprendimus. Taigi reikia pradėti rimtai. Komisija pateikė studijas, tris studijas. Viena iš jų kalbama apie tarptautinę maisto politiką. Ir taip ten yra kalbama apie e, tai, kad reikėtų labiau naudoti palmių aliejų, soją ir kitus augalus. Ir, žinoma, reikėtų atsižvelgti į šitos žemės ūkio produktus, mm, galvojant apie atsinaujinančių energetikų šaltinių direktyvą. Jeigu mes neatsižvelgsime į biokūro gamybos rizikos faktorius. Ir jeigu mes neprognozuosime ateities įvykių, nerinksime duomenų, tai mes Europoje galėsime milijonais tonų padidinti CO2 taršalus. That, uh, Taigi, teisingai atsakė komisijos atstovas į visus šios klausimus, todėl, ku gero, reikėtų pasirinkti ketvirtą variantą ir įvertinti visus galimus pavojus, grėsmės ir atitinkamai pasirinkti biokūro gamybos metodus. Tačiau, žinoma, biokūrą pripažinus tinkamu, reikia atsižvelgti ir papildomus faktorius. Kolega Učas kalbės dabar. Grazie, prezidentė. Ramie, una domanda. Dėkoju, ponia pirmininkė. Noriu užduoti klausimą komisijos atstovams. Tai yra labiau juridinio pobūdžio klausimas. Jūs kalbate apie sukauptą patirtį. Prieš porą savaičių plenarinėme posėdėje mes priemėme kolegos Kritono Arsenys pranešimą. Uždavėme tuomet jau klausimą dėl sutarčių taikymo. Susi, susi, uždavė klausimą susijusiu su subsidiarumo principo taikymu. Žemės panaudojimas be kita ko tenka nacionaliniai kompetencijos ryčiai. Jeigu šiandien mes linkstame prie ES veiksmų, kurių tikslas yra priversti valstybės narės daryti vienus ar kitus dalykus, tai tuomet aš norėčiau paklausti, kokiu juridiniu principu remsimės, kad pavyktų valstybės narės priversti taikyti tuos principus, kuriuos savo komunikate numatė komisija. Ačiū. Na ir pabaigai žodis ponų Trimopulos, prašau. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, προφανώς. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atrodo, kad ši, šią temą reiktų panagrinėti išsameu. Mes išgirdome apie poveikį miškams, tačiau yra ir netiesioginis poveikis E, pavyzdžiui, e, maisto kultūroms skirti plotai yra paverčiami laukais, kuriuose auginamos kultūros e, biokūrui. Bio ir tokiu būdu yra naikinama biologinė įvairovė, dėl tos pačios priežasties yra kertami miškai ir jeigu bus naudojama daugiau biokūro, tai tuomet mums reikės 96 milijonų hektarų visame pasaulyje, kad galėtume auginti augalus, iš kurių gaminamas biokūras. Ir tai šitie skaičiai yra pateikiami tam tikrame tyrimė, kurį pateikė Europos, e, vienas Europos mokslinių tyrimų institutas. Ir tame tyrime taip pat sakoma, kad reikės ploto dvigubai didesnio negu Belgija, e, kuriame turėtų, kuris turėtų būti naudojamas papildomiams poreikiams susijusiams su biokūro gamyba. Tokiu būdu būtų iš, išskirta iki 56 milijonų CO2 papildomai. E, Kriton Arsenis kalbėjo apie e, nuo 12 iki 49 milijonų e, didesnio automobilių kiekio gatvėse. Visa tai yra minima tam tikrose tyrimuose, studijose ir komisija turėtų pasiremti šiais skaičiais e, prieš priimdama sprendimą pasirinkti ketvirtąjį variantą. Dėkoju ir paskutinis kalbėtojas, ponas Zeber. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, komisija pasirinko teisingą požiūrį ir norėčiau išsakyti savo palaikymą jai, nes mes diskutuodami visuomet remiamės nelabai tikrais mokslinių tyrimų rezultatais Todėl galbūt būtų tikslinga pasirinkti saugų pagrindą. Mes dabar netgi kalbame ne apie tiesioginius, o apie netiesioginius e, poveikius ir aspektus. Ir manau, mes tokiu būdu e, galėtume sukurti savo kliūtį, bet kokiam veiksmui, bet, kokiai, bet kokioje srityje. Ir manau, kad mes turėtume suteikti komisijai daugiau laiko, o mes, parlamentas, neturėtume pernelik skubėti. E, mes turime patikrinti duomenis susijusius su e, biokūro gamyba. Tačiau jeigu mes dabar kalbame apie netiesioginį poveikį, tai mes turime ilgesnį laiką jį stebėti, e, stebėti statistinius duomenis, nes mes čia kalbame ne apie tiesioginį poveikį. Todėl man atrodo, kad reikia komisijai duoti daugiau laiko, nes kitaip mes įsišausime savo į koją. Todėl manau, kad Europos parlamentas turėtų nekritikuoti komisijos taip, kaip jis daro dabar, nes aš nelabai suprantu šitos kritikos. Manau, mes turėtume kalbėti apie konkrečias priežastis, e, dėl ko mes galėtume kritikuoti komisiją. Dėkoju Richard Zeber. Dabar norėčiau paprašyti komisijos trumpai apibendrinti visus užduotus klausimus, nes mums liko dar vienas darbo tvarkės e, klausimas. Tačiau pati dar norėčiau užduoti vieną klausimą. Ar jūs diskutuojate su Žemės ūkio generaliniu direktoratu spręsdami šį klausimą, nes man atrodo tai taip pat yra labai svarbu. Um, Dėkoju o Hansas prates mano atsakymus. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad biokuras yra reikalingas, dėl to niekas nebejoja, apie tai labai aiškiai pareiškė savo transporto baltojo knygoje komisija ir visi suprantame, kad biokuras yra reikalingas ir energetikos, ir klimato direktoratai pats sako už tai, kad reikia gaminti gerą biokurą ateityje. Mes Sakiau, kad e, bandome modeliuoti, tačiau yra tam tikrų e, apribojimų, todėl e, reikėtų ir tai turėti omenyje, kai priimame atitinkamus teisės aktus. Taip pat pasižymėjau, kad dauguma kalbėjusių manė, jog reikėtų galbūt e, palūkėti ir ramiai priimti pamatuotus pagristus sprendimus, pasirinkti patį tinkamiausią variantą ir žinoma įtraukiant į šitą apmąstymų procesą ir prekybos, ir įmonių, ir žemės ūkio, ir aplinkos direktoratus. Mes kartu aptarėme įvairius variantus su savo kolegomis. Po to, kai mes baigsime poveikio vertinimą, kaip spręsime dėl varianto, tada mes priimsime konkretų sprendimą, kuris bus po politinių diskusijų, kuriuose atsispindės ir jūsų pateikti klausimai. Dabar žodis Hansui. Aš labai trumpai, jūs norite greitai baigti šį klausimą, tačiau aš manau, kad reikėtų paminėti kai kurios dalykus, būtent, kad e, niekas komisijoje e, nesiūlys nieko iki bus parengtas poveikio vertinimas. Kai jis bus atliktas, tada mes galėsime pasirinkti variantą atsižvelgdami į vieno arba kito varianto poveikį. Todėl šiuo metu dar negalime priimti jokios e, išvados, tačiau prieš tai, žinoma, atliksime vertinimą. Norėčiau grįžti prie minties, kad atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvos pagrindinis tikslas, aš manau, Tomas pritars man, už užtikrinti didesnį e, nuspėjamumą ir taip pat suteikti daugiau užtikrintumo garantijų pasirinkant investicijas šioje srityje. Todėl mes turime veikti greitai, pasirinkti tinkamą sprendimą ir tas sprendimas turėtų būti įformintas E, išvadomis ir kad investuotojai, ketinantis investuoti į atsinaujantančius energetinius šaltinius, žinotų, kokios yra teisinės sąlygos. Mes tikimės, kad artimiausių metų, sakykime, iki vasaros atostogų mums pavyks parengti šiuo klausimu atitinkamas išvadas. Dėkoju už šią informaciją, dėkoju už diskusiją. Matote, kad diskusija nesibaigė, dar niekas nebaigta. Dėkuoju už jūsų mintis. Ir dabar paskutinis darbo atvaris klausimas, 21. Tai studijos pristatymas, studijos, kurią paraši, parengė Emas apie anglės dioksido išlakas. So, you, Dėkuoju, gerbiami komiteto nariai. Šiandien norėčiau padėkoti Jums už kvietimą atvykti į posėdį. Norėtume pateikti Jums savo studiją. E, mes ją atvykome kartu su štai šalia sėdinčių kolega. Aš esu dalyvavęs kitose posėdžiuose komiteto. 2008 metais mes tuomet patikime kitą studiją susijusią su CO2 poveikiu ir pateikėme tų išmetalų valdymo planą. O šiandien tai teikėme kitą studiją. Tai yra studija apie tai, kaip mes galime mažinti CO2 išlakas ir kokios yra galimybės tai daryti. Paaiškinsime, kokį vaidmenį E, vaidins e, tos išlakos vaidins mažinant CO2 išmetalus. Kompanija Deloitte ir kurios kitos kompanijos taip pat čia atliko savo tyrimą. Jeigu turėsite klausimų, aš juos maloniai atsakysiu. Hello. Thank you very much for giving us the opportunity. Dėkoju, kad suteikite galimybę. Puiku, kad turime galimybę pristatyti šią studiją dėl anglies dioksidų išlakų. Turime priminti, kad Europos parlamento tikslas yra 30 procentų sužad... sumažinti e, CO2 išlakų iki 20 metų. Mes jau esame atlikę e, studiją apie tai, kiek CO2 išlakų atsiranda dėl Europos parlamento veiklos. Mes savo išvadas esame pateikę parlamento valdybai vasarį įtraukėme šias priemonės į veiksmų planą. Veiksmų plano pagrindu buvo atlikta e, mūsų šiandien minima studija. Taigi jums gali kilti klausimas. O kas įeina į tą Europos parlamento pagaminamų išlakų apibriežti? Tai apima visą eilę įvairiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, emisijas, kurios atsieina deginant iškastinį kūrą. E, tai yra susijęs su pastato šildymu, E, paskui tenka e, naudoti šaldymo vedinimo įrenginius, tai taip pat naudoja energiją, e, emisijos. Taip pat kyla ir dėl lankytojų grupių darbo organizavimo. Be to, parlamento nariai skraido iš savo šalių į Europos parlamentą, tačiau tai nėra įtraukta į E, mūsų minėtos temos apriepti. Pavyzdžiui, hmm. Iš jūsų informacijai galėčiau pasakyti, kad kai, kurie čia vykdom, kai kurios vykdomos veiklos nesukelia didesnio CO2 pėdsako. Bendros emisijos nesiekia nustatytų ribinių dydžių. Europos parlamento tikslas yra sumažinti visas išlakas, kurias gali sukelti Europos parlamentas. Pavyzdžiui, E, stengiamasi mažinti tas išlapas, kurios atsiranda dėl to, kad, pavyzdžiui, tiekėjai atveža maisto produktus į Europos parlamentą. Gera naujiena dėl vadinamojo CO2 anspaudo yra ta, kad atsirado teigiamų poslinkių šioje srityje. Mes galime kalbėti apie tai, kad 14 procentų sumažėjo tų emisijų. Tai apima pačias įvairiausias emisijas, apie kurias aš jums kalbėjau. Taigi parlamentas žengia teisingų kelių, siekdamas savo 30 procentų iš metalų sumažinimo tikslo 2020 metais. Tačiau ką daryti su 70 procentų kitų iš metalų? Ir čia galime pasitelkti efektyvę kompensacijų sistemą. Mūsų studijos tikslas buvo išanalizuoti ką galima įtraukti į kompensacijos perimetrą. Jeigu norima kompensuoti e, tuos išmetalus, reikia atsižvelgti į tai, ką vertinti, ar tik tai CO2 atspauda, ar ką nors daugiau. Na, galiausiai teko išsiaiškinti, koks yra teisinis kontekstas ir paskui, jeigu būtų pasirinktas kompensacijų mechanizmas, tai tuomet tas procesas turėtų, tas mechanizmas turėtų būti paprastas, patikimas ir skaidrus. Šis procesas e, apima keletą etapų. Pirmieji etapai, atsisakant anglies, parlamento jau buvo įveikti. Buvo pritaikytos įvairios strategijos E, anglies anspaudos nemasis buvo perskaičiuotas remiantis naująją strategiją. Ir tas tikslas sumažinti 30 procentų CO2 iš metalų jau buvo pasiektas, tačiau kaip su kitais 70 procentų iš metalų. Ir čia galima pasitelkti e, kompensacinę sistemą šios, šio sumažinimo būtų galima pasiekti remiant Afrikos šalyse, pavyzdžiui, iš metalų mažinimo projektus. Tai leisų Europos parlamentui prisimti jam tenkančią atsakomybę, mažinant savo išmetalus. Na, ką konkrečiai tai reiškia? Tai reiškia, kad mažinant išmetalus reikia remtis realiais projektais, uh, įmanomais patikrinti projektais. Tie projektai turi būti patvirtinti sertifikuotų struktūrų, kad e, būtų galima aiškiai įrodyti ir patvirtinti, kad iš metalų sumažėjo ir kad būtų galima žinoti, kiek jų sumažėjo. E, tuomet e, būtų galima perkelti į kompensavimo vadinamąją sąskaitą e, tuos, e, tu, tuos e, išmetalus, kurie buvo sutaupyti. Ir juos paskui pritaikyti uh, e, kitose regionuose. Sutaupytos emisijos uh, gali būti uh, panaudotos kitur. Ir tuomet svarbu įsitikinti, kad tos perkeltos emisijos nebuvo panaudotos pakartotinai. O čia štai matote pavyzdį, kokio tipo projektai galėtų būti įgyvendinami, finansuojant juos iš tų sutaupytų iš metalų kiekio. Čia matote Afrikoje biomasės projekto įgyvendinimą. Biomasė yra naudojama energijai gaminti, tai yra energija gaminama iš atsinaujinančių šaltinių Matote dizelinį generatorių čia. Paskui, aišku, galima e, vystyti vėjo jėgainių projektus. E, Kretoje štai toks projektas buvo vystytas, nes iki tol ten labiau buvo naudojama anglis. Štai čia projektas, kuris E, biodujų, su biodujų naudojimu yra susijęs, e, tiesiog tos dujos yra gaunamos iš savartynų ir jos yra panaudojamos kitoms reikmėms. E, taip pat galima kovoti su tokiais, su tokiais, su tokiais grėsmėmis kaip malarija ir panašiai. O čia štai matote Saulės ekrano pavyzdį Pietų Afrikoje. Vanduo yra šildomas namuose, naudojant štai tokius elementus. Tai irgi padeda sumažinti CO2 iš metalų. Dabar klausimas būtų toks, kokios, kokias emisijas turėtume laikyti iš metalais. Taigi siūlymas yra toks. Skrydžiai nėra įskaičiuojami į anglies vadinamąjį anspaudą, kurį siekiama sumažinti. Ir čia kiekvienam parlamento nariui paliekama laisvė savanoriškai vertinti tą anglies vadinamąjį atspaudą. Ir paskui buvo sudarytas tam tikras perimetras, kas turėtų būti vertinama. Pirmiausia, turėtų būti vertinami skrydžiai tik darbuotojų dirbančių pas parlamente. Tas perimetras taip pat, tas perimetras kainuotų 108 tūkstančius eurų per metus. Antrasis kompensavimo perimetras leistų kompensuoti visas keliones, taip pat e, elektros ir dujų išlaidas ir tardybinių automobilių panaudojimą. Ir galiausiai Tai, nauduot, tai kainuotų 605 tūkstančius eurų per metus. Trečias perimetras leistų pritaikyti kompensavimo mechanizmą anglies anspaudui, taip vadinamajam. Kitaip tariant, būtų kompensuojamos visos emisijos išskyrus parlamentarų skrydžius. Tačiau darbuotojų skrydžiams E, automobiliams, pastatų eksploatacijai, valymo tarnybų veikla, e, valgyklų ir maitinimų įstaigų veikla būtų tas rytis, kur taikoma kompensavimo schema. Tai kainuotų apie 2 milijonus eurų per metus. Tai štai, koks siūlymas bus teikiamas patvirtinimui vasarą valdybai. Standartai vertinimo yra labai svarbus. Būtent dėl to šis klausimas buvo toks kontroversiškas projektas. E, gali vienur būti naudingas, o kitiems dalykams pakengti, tad labai svarbu vertinti visus socialinius ekonominius faktorius. Aš manau, kad svarbu paminėti ir aš tai, ką žmonės mano, kad, kad šių išlakų buvimas yra toks dalykas, kurie nedaug ką gali padaryti, tačiau svarbu priimti sprendimus, kurių tikslas yra išlakas sumažinti. Svarbu, kad būtų galima išmatuoti, kiek yra pasiekta to sumažinimu. Mes dabar rengiame studiją šią temą. Pavyzdžiui, popieriaus perdirbimas ar perdirbtų popieriaus naudojimas e, yra svarbu žingsniai teisinga linkme. E, pavyzdžiui, galima ir kitus paraginti naudoti popierių, kuris, pavyzdžiui, yra gautas iš taip vadinamo teisingesnio šaltinio jeigu kažkas imasi pastangų CO2 išlakas mažinti, tai tuomet turime turėti galimybę kaip išmatuoti tą sumažinimą. Galime pasiremti egzistuojančiais standartais, kurie yra priimti, mes manome, kad žaliosios plėtros mechanizmais yra būtina remtis, kaip jau numatyta ITS Europos prekybos direktyvoje. Daugelis organizacijų pritarė tokiems išlakų, tokiams išlakos, išlakų mažinimo priemonėms ir Europos parlamentas taip pat tam turėtų pritarti. Atsekamumas yra labai svarbus dalykas. E, starb, svarbu taip pat išsiaiškinti, kokios stadijos projektai bus įgyvendinami. Svarbu taip pat užtikrinti, kad e, būtų atliekamas ekspos ir eksante vertinimas, siekiant mažinti išlakos. Svarbu išvengti technologinės rizikos ir būtent dėl to ekspos vertimas ir būtų reikalingas. Galbūt jums kyla kokiu nors klausimus, galbūt pasakysit, kad kompensacijų mechanizmas yra labai gerai, o ką daro kitos organizacijos. Mes pažvelgėme į tai, ką daro mūsų kaimynai ir konstatavome, kad jungtinės tautos energijos suvartojimą kompensuojat kaip ir oficialias keliones. Mes siekiame neutralumo CO2 iš metalų srityje. Toks yra šūkis jungtinių tautų. Pavyzdžiui, Norvegijos parlamentas, um, jungtinės karalystės bendruomenių rūmai, Vokietijos Bundestagas, Vokietijos atstovų rūmai ir vairios kitos institucijos taip pat kompensacinį mechanizmą e, taiko. Šveicarijos parlamentas aplinkos saugos ES agentūra irgi šį mechanizmą taiko. Europos parlamente mes konstatavome, kad įvairios. E, mes matome, kad kai kurios misijos, tokios kaip, pavyzdžiui, Europos parlamento delegacija į Kakūną, taip pat pasinaudojo kompensacijų mechanizmu. Na ir baigdamas, norėčiau pasakyti, kokia galėtų būti nauda parlamentui dalyvauti šios, šio pobūdžio programuose. Europos parlamentas e, turėtų progą, puikią progą pasirodyti pasaulinėje arenoje kaip institucija, kuri kovoja su klimato kaita ir stengiasi mažinti anglės dioksido išlakas. Tai būtų proga pasirodyti, kad e, dalyvaujama taršos leidimų prekybos schemoje, kad stengiamasi prisimti tinkamus įsipareigojimus ir kad stengiamasi žengti žymiai toliau negu daugelio minima 30 procentų išlakų sumažinimo riba. Visos tos priemonės paskatintų naudoti inovacijas, kur reikia mažiau anglijas, būtų skatinama švaresnių technologijų naudojimas ir būtų tuo būdu įgyvendinami iš dalies bent įsipareigojimai, kurie kankūnė buvo prisimti besvyštančių šalių atžvilgių. Ir dabar pabaigai linksma istorija. Paimkime laivą, kuris, pavyzdžiui, galbūt užkliudė uolą, kuris patyrė avariją. Aišku, reikėtų labai gudrių technologijų padariniams sumažinti. Europos parlamentas irgi turi naudoti tokias išmanės, gudrės technologijas, kad galėtų 30 procentų sumažinti CO2 išlakų, tačiau dar lieka 70 procentų įvairių kitokių, dar lieka 70 procentų išlakų ir čia mes galėtume uh, kalbėti apie tai, kad laivas tebeskęsta ir kad norint išlikti vandens paviršiuje, būtina imtis tam tikrų priemonių. E, vandenį gali tekti pompuoti, tai yra pasitelkti gali tekti visokias priemonės, kaip mes kalbėjome čia, pristatydami savo projektą. Visą tai gali būti naudinga ateičiai. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams už šio tyrimo pristatymą. Man tikrai labai gaila, kad tiek mažai parlamento narių dalyvavo šiame posėdėje. Man atrodo, Kriton Arsenis man pritars, kad tikrai buvo įdomu, bet kiti nariai tai paskaitys. Man atrodo, Kriton Arsenis yra šokiruotas kaip ir aš, nes čia jūs mums pristatėte tikrai labai didelį biudžetą, labai didelius kaštus, o aš kaip e, kaip taupi namų šeimininkė galėčiau pagalvoti apie būdus, kaip būtų galima taupyti. Kaip mes galėtume išpirkti tą savo kaltę dėl, dėl to, kad mes kaip tokia stambi organizacija e, prisidame, ženkliai prisidame prie CO2 iš metalų didėjimo. Ir man iš tiesų labai liūdna klausyti e, šių E, išvadų. Aišku, kartais aš pagalvoju, kad mes galbūt galėtume šiek tiek prisukti kondicionierius mūsų pastate, nes man nuolat būna per šalta čia. Matau, kad vienintelis diskusijos dalyvis galėtų būti Krito Narsenis, o jeigu jis nenori pasisakyti, tai prašau, jums suteiksiu žodį. Norėčiau pasakyti, kad šitas e, tos kompensacijos tikrai ne privers mūsų atsakyti CO2 išmetimų mažinimo planų. Mes ir toliau stengsimės mažinti e, e, e išmetalus 30 procentų, tačiau reikia galvoti apie tuos 3, 70 likusių pro, procentų. Kaip jau minėjau, tie 30 procentų kaip mažinimo tikslas išliks ir ateityje. Aš norėčiau padėkoti už šitą informacija buvo labai įdomi. Iš tikrųjų mes negalėsime atsisakyti CO2 mažinimo tikslų, numatydami tokius kompensacijos mechanizmus. Tačiau, jeigu aš teisingai supratau, tai kainuotų parlamentui 2,5 milijonų eurų. Ar teisingai supratau? Tai būtų 8 procentai kokios prognozuojamos, prognozuojai kaštai tektų parlamentui, jeigu imtumėmės tos kompensacijos sistemos. Mes gal, turime galvoti apie minimalų variantą, vidutinį ir maksimalų, kai visiškai atsisakytume bet kokių CO2 išmetimų parlamente. Taigi Viskas priklauso nuo to, kokį variantą pasirinksime. Tai galėtų būti nuo 100 tūkstančių iki 2 milijonų eurų. Tada norėčiau paklausti, e, kokiu procentu tai būtų susijęs su tam tikrų tarnybų veikla ir apskritai, kaip tai atsispindėtų e, CO2 išmetalų mažinimui. 2 milijonus mes e, skaičiavome galvodami apie 200 tūkstančių tonų ir 20 eurų tonai skaičiuojant mes gauname 2 milijonus. Taigi mes skaičiavome CO2 išmetalus ir padauginame e, iš 20 eurų tonai ir tada gauname tą prognozuojamą e, sumą ir ta suma tiesiog susidaro skaičiuojant e, išmetalus. Jeigu yra 100 tūkstančių tonų, tai mes tuomet pasirinkę vidutinę kainą, padauginame iš jos ir tada galime galvoti apie visą Europos parlamento sukūriamų e, išmetalų kiekį. Šita suma Taigi mes šitą e, CO2 iš metalų kiekį vertame tonomis. Bet reikėtų papildomų mokėti ir e, atitinkamus e, veiklos kaštus. Ar čia yra kokie nors skaičiavimai, ar tos papildomos veiklos kaštai neprisidėtų prie tų dviejų milijardų, dviejų milijonų. Jeigu mes viską mažintume, gerintume techninę įrangą, tai kiek tai kainuotų, jūs tą turite omenyje. Tas eksplo, eksploataciniai kaštai jūs turite omenyje. Okay. Ehe wir jetzt in die bilateralen äh, Gespräche eintreten, das kann man sicherlich. Prieš pradedant dvišalės diskusijas, kurias bus galima pratesti vėliau, aš norėčiau padėkoti už pristatymą. Manau, kad mes turime nepamiršti šio klausimo, nuolat atlikti tyrimus, taip pat kalbėti apie administracinės išlaidas ir apie įmanomą taupimą norėčiau visiems padėkoti ir pabaigti šį posėdį. Rytoj ryte 9 val. bus koordinatorių posėdis, o 10 val. bus e, komiteto posėdis. Dėkoju vertėjams, viso gero. <laughs>